Good morning. Labas rytas, ponios ir ponai. Labas rytas. Pirmininkas sveikinasi prancūzų ir ispanų kalbomis. Visus prašau užimti savo vietas. Ačiū, kad nurimote. Ir dabar galime pradėti mūsų dviejų dienų seminaro antrosios dienos posėdį. Kaip žinia, seminaras vyksta demokratinės atskaitomybės, laisvės saugumo ir teisingumo srities klausimais. Šiandien bus trečias paposėdis, trys prezidiume nariai ir trečiasis paposėdis truks valandą 15 minučių. Pirmiausia, noriu Jums pristatyti Eurojusto kolegijos pirmininką poną Alet Williams, kurį nuoširdžiai sveikinu, ponę Renatą Weber, mūsų kolegė iš Lybė komiteto ir Eurojusto klausimais pranešėja, taip pat Madame Christine de Fren, kuri yra Belgijos Senato Teisės reikalų komiteto pirmininkė. Ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Alet Williams, Eurojusto prezidentui. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbingieji Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad pakvietėte mane perskaityti pranešimą, aš labai trumpai pasisakysiu dviem klausimais. Pirmiausia, tai dabartinė Eurojusto veikla ir antra, Eurojusto darbo vertinimas demokratijos ir atskaitomybės požiūrių. Pone pirmininkė, Eurojusto misija buvo naujai patvirtinta Lisabonos sutartyje ir jos esmė stiprinti bendradarbiavimą ir ryšius įvykus ir tyrant rimtus tarp valstybinius nusikaltimus tarp Eurojusto ir nacionalinių atitinkamų teisingo, teisės saugos institucijų. Eurojustas oficialiai įsteigtas 2002 metais ir jeigu panalizuosite statistinius duomenis, tai mes veikiame tikrai rimtai. 2000 prieš 2009 metais 1400 prašymų dėl pagalbos tyriant bylas atkeliavo iš valstybių narių ir tai yra septynių kartų padidėjimas. Nebijotinai, mūsų ištekliai yra ribota, esame nedidelė organizacija ir mūsų biudžetas 30 milijonų eurų. Administracijoje dirba maždaug 200 pareigūnų, kurie aptarnauja 50 prokurorų veikiančių Eurojusto ribose ir deleguotų iš visų valstybių narių. Mes e, organizuojame apie šimtą 30 susitikimų tirdami bylas per metus ir tai yra tos bylos, kurių metu tyriama organizuotų nusikalstamų grupuočių tarp valstybinė veikla. Mes naudojamės, mes esame paprasta ir nebiurokratina priemonė padedanti nacionaliniams teisės saugos institucijoms. Valstybės narės prokuroras gali tiesiog mums paskambinti, susisiekti su savo nacionaliniu korespondentu dirbančiu Eurojuste ir tada jau Eurojustas aiškinasi, ar ta pati byla nedomina keletos kitų keturių ar penkių valstybių narių. Ir tada mes, jeigu pasitvirtina mūsų teirimai, kviečiame koordinatorių posėdį, kad galima būtų išspręsti problemas. Problema ta, kad tyrint tam tikro pobūdžio bylas gali būti neįmanoma surinkti visos medžiagos, tyriant tik tai savo teritorijoje. Bet jeigu suteltos penkių ar šešių valstybių narių pajėgos, tada gali būti tyrėjai tikri, kad bus užšaldytos atitinkamos bankų sąskaitos, kad bus lengviau uh, išduoti Europos arešto orderį ir surinkti kitą tyrimui reikalingą informaciją. Nebejotinai mes taip pat dirbame kartu su jungtinėmis tyrimų grupėmis, kurių, kurias iš dalies finansuojame ir jau savaime jungtinės tyrimų grupės yra rimta priemonė sprendžiant tarp valstybių tarptautinio nusikalstamumo bylas. Kaip jau minėjau, mes e, padedame tirti tas bylas, kurios labai neramina Europą ir mūsų visuomenės. Pirmiausia, tai yra neteisėta narkotikų apyvarta, elektroniniai nusikaltimai, pinigų plovimas ir panašus nusikaltimai. Tai yra tos nusikalstamos veikos, kurios atliekamos tarp valstybinių mastų. Taip pat mes daug bendradarbiaujame su Hagoje įsisteigusiu Europolu ir palaikome su jais labai gerus darbinius ryšius. Aš minėjau, kad mes rengiame 130 koordinatorių susitikimų ir Europolo atstovai dalyvauja bent jau viename trečdalyje tokių posėdžių. Taigi toks būtų trumpas Eurojusto darbo pristatymas. Ir dabar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie mūsų veiklos ateitį. Nes šis klausimas yra tikrai labai įdomus atsižvelgiant į gana sudėtingas aplinkybės ir tos iššūkius, kurie kyla dabar. Mes žinom, jūs žinote, kad dabar jau yra naujas sprendimas kurį valstybės narės iki kitų metų viršelio privalo įgyvendinti. Ar tas naujas sprendimas dėl Eurojusto veikimo skirtas tam, kad Eurojustas praktiškai galėtų veikti kaip galima veiksmingiau ir sklaidžiau. Norėčiau išskirti vieną aspektą, kuris tikriausiai yra labai svarbus ir susijęs su štai ko - informaciniai mainai. Eurojustui labai svarbu gauti informaciją, jeigu mes norime, kad Eurojustas tinkamai padėtų valstybių narių teisės saugos institucijoms veiksmingai komoti su tarp valstybiniu nusikalstamu. Todėl mums informacijos gavimas yra nepaprastai svarbus ir pagal naujo sprendimo 13 straipsnį yra numatyta valstybėms narėms prievolė teikti Eurojustui informaciją iš esmės apie bet kokius rimtas, rimtas bylas ypač tas, kai reikalinga pasinaudoti kitų valstybių narių, dviejų, trijų valstybių narių pagalba. Kaip jau minėjau, sprendimas visiškai įsigalios kitų metų birželį ir tada bus sukurta atitinkama koordinavimo sistema ir kiekvienoje valstybėje narėje veiks atitinkama teismo ekspertų grupė, kuri priklausys Eurojusto tinklui ir analizuos, ar yra tinkama pasinaudoti Europos teisminių tinklų. Yra taip pat ir projektai vykdomi, kurie atsirado įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Nesiplėsiu ir nepasakosiu daug apie juos, bet paminėsiu. Eurojustas dalyvauja COSI vidaus saugumo komiteto darbe. Taip, aš bandau tuo pačiu žvilgti rėti į laikrodį, sako kalbantysis, kad neviršyčiau skirto laiko. Kalbant apie kozį. Euro justas tikisi, kad sugebėsime prisidėti teisminėmis žinomis prie kozį vidaus saugumo komiteto darbo ir tai mes galėsime padaryti per neformalų konsultacinį formą, kuris vienė generalinius prokurorus ir kuris buvo sukurtas ES pirmininkaujant Ispanijoje. O dabar jau, kai pirmininkavimą perkelė, perėmė Belgija, šis tinklas yra plėtojamas toliau. Taigi, toks forumas vienyje generalinius, visų valstybių narių generalinius prokurorus ir atitinkamus pareigūnus ir jau šių metų pradžioje jie pirmą kartą posėdžiavo. Kitas dalykas, kuris yra nemažiau svarbus, tai pagal 85 Lisabono sutarties straipsnį pasiūlytas reglamentas ir komitetas pageidauja, kad 2012 metais tas reglamentas įsigaliotų. Aš manau, tas reglamentas iš tiesų iš esmės pakeis Eurojusto užduotis ir vaidmenį. Lisabono sutartis reikalauja, kad be kita ko ir Europos parlamentas prisidėtų pagal proporcingumo ir subsidiarumo principus prie bendro darbo. Mes jau pradėjome Eurojustą analizuoti įvairius įmanomus variantus ir mano galva organizavome Briugėje rugsėjo 22 dieną labai įdomų seminarą. Viename posėdėje analizavome, kokios būtų mums prievolės pagal 85 straipsnį ir ar naujojo reglamento projekte numatyta mums teisė užsiimti bylų tyrimų ir baudžiamųjų persekiojimu, nes iš esmės mes tuo ir užsiemame. Taip pat aiškinamės, ką reikštų pradėti nusikaltimo tyrimą. Ar Eurojustas tokiu atveju turėtų galimybę skelbti tik tai teisinių požiūrių neįpareigojantį sprendimą, ar sprendimas būtų įpareigojantis, ar tyrimą atliktų Eurojusto tyrėjai, kurie dirbtų tik Eurojuste, ar tai būtų daroma padedant valstybių narių tyrėjams. Taigi tai yra tik tai keletas iš klausimų, kuriuos reikia svarstyti, vadovaujantis 86 Lisabono sutarties straipsniu. Taip pat galvojame, kaip galėtų būti įsteigtas Europos generalinės prokuratūros biuras, kaip tai numatyta Lisabono sutartyje ir kokį vaidmenį tokiu atveju suvaidintų Eurojustas. Ir baigdamas, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie vertinimą. Vadovaujantis demokratinės atskaitomybės sistema, toks vertinimas turi būti atliktas ir Briugė vykusiame seminare mes apie tai kalbėjome. Manau, būtų visiškai sąžininga pasakyti, kad vertinimo galimi yra keli aspektai, tai nėra vienalytis darbas. Jūs žinote, ko reikalauja Lisabonos sutarties nuostatos, o jos sako, kad turi būti užtikrinta euro justo veiklos parlamentinė priežiūra. Ir šiuo požiūriu norėčiau paminėti du bendruosius principus, o labiau gal uh, siūlymus, kuriuos verta toliau svarstyti ir kurie buvo aptarti prieš porą savaičių Briugėje vykusėme seminare. Pirmiausia, apskritai galima pasakyti ir atsižvelgiant į vykusias vakar dienos labai įdomias diskusijas. Taigi pirmiausia, galima pasakyti, kad egzistuoja skirtumas tarp atskaitomybės ir kontrolės, jeigu kalbame apie tokios organizacijos kaip Eurojustas veiklą. Eurojuste jau iki šiol dažnai lankėsi Libe komiteto nariai ir mes norėtume jiems padėkoti, nes tokiu būdu Libe komiteto nariai užtikrina Eurojusto atskaitomybę ES piliečiams. Bet, manau, yra skirtumas tarp kontrolės ir atskaitomybės. Jeigu mes dėl to sutarėme, tai tada kyla kita virtinė klausimų. Būtent Ar vertinant Eurojustą reikia vertinti, kaip Eurojustas naudoja savo išteklius ir kaip tai padaryti? Ar mūsų veiklos vertinimas turi būti atliekamas remiantas um, skaičiumi tų bylų, kurias padedame ištirti ir, pavyzdžiui, ar nevertėtų atkreipti dėmesį į tokį aspektą, kaip uh, bendradarbiavimo teismų lygių tobulinimas. Kitas klausimas. Ar vertinant Eurojusto veiklą reikėtų atsižvelgti valstybių narių indėlį į Eurojusto veiklą? Nes visiškai akivaizdu, kad Eurojustas tikrai duos naudos, papildomos naudos, jeigu mes gausime iš valstybių narių reikalingos informacijos reikiamų laikų. Taigi tokie klausimai kyla, galvojant apie vertinimo ir ats, vertinimą ir atskaitomybę. Aš suprantu, kad aš jau viršiau man skirtą laiko limitą, bet norėčiau dar truputį užtęsti ir paminėti antrą tokį bendrai principą, kurį aš labai abstrakčiai suformuluosiu. Kalbant apie skaitomybę ir vertinimą, tai atliekant šį darbą norėtume, kad vertinimo procedūra būtų supaprastinta. Mes suvokiame naudą tokio vertinimo, bet norėtume, kad tikrai dalyvautumėme posėdžiuose ir man nacionalinių parlamento atitinkamų komitetų posėdžiuose turėjau garbės ir malonumo dalyvauti Ispanijos parlamento komiteto posėdėje. Bet nepamirškite, kad yra Europos parlamentas, yra Kozakas, yra valstybių narių komitetai. Todėl norėtume, kad vis tik tai vertinimo procedūra būtų kiek įmanoma supaprastinta, nes struktūros, su kuriomis tenka dirbti, jų skaičius yra labai didelis. Turiu pasakyti, kad Eurojustas tikrai norėtų prisidėti prie vertinimo proceso ir tikimės, kad mes sukaup, remdamiesi sukauptą patirtimį galėtume naudingai prisidėti baudžiamųjų bylų, bendradarbiavimo baudžiamųjų bylų atveju srityje. Ačiū, ponia Viljamsai, jūs šiek tiek viršijote savo jums skirtą laiką, bet ir todėl paprašyčiau kitų pranešėjų apsiriboti dešimčia minučių tam, kad galėtų po to įvykti diskusija. Pirmiausia, ponę Renatą Weber, Piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkui Viljamsui už jo pasisakymą ir noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi turėdama galimybę e, kaip e, Europos parlamento pranešė dėl Eurolisto pasidalinti su jumis savo nuomonę apie šią labai svarbią agentūrą. Iš tikrųjų, mes jau nuėjome ilgą kelią, ypač jeigu galvosime, kad agentūra buvo įkurta tik prieš, prieš 8 metus. Labai daug kas jau padaryta ir pasiekta. Pirmininkas Viljamsas pasakė, kad e, bylų labai padaugėjo, tas padėjimas yra ypač e, ryškus pastaraisiais metais. Ir dar noriu pasakyti, kad dabar vis dažniau valstybės narės atrodo pra, suvokia, kokią gali duoti ši agentūra papildomą e, vertę. Tai susiję ne tik su tyrimų koordinavimu vykstančiu vienu metu, bet ir taip pat keitimosi geriausia praktika srityje ar rengiant bendras strategijas. Ir Mes e, taip pat matome, kad padidėjo koordinavimo posėdžių ir tai iliustruoja, kad svarba agentūros e, padidėjo. Bet pasikeitė daug kas institucinė prasme, jeigu kalbėsime apie Eurojusto veiklą. Mažiau kaip prieš dviejus metus, 2008 metų gruodį, e, buvo pakeistas steigiamasis Eurojusto sprendimas. Tai buvo padaryta antrą kartą, pirmą kartą pakeitimai įvesti trečiaisiais metais dabar galvojame apie naujus pakeitimus ir aš esu tikra, kad ateityje bus dar kitų pakeitimų, kadangi įsigalioja Lisabonos sutartis ir Europos, parlamentai, bei, Europos parlamentas bei nacionaliniai parlamentai, jų vaidmuo labai pasikeitė. Sutarties 85 straipsnėje labai aiškiai pasakyta, kad Europos parlamentas ir taryba e, pagal e, reglamentus priimtus pagal įprastinę teisėkros struktūrą apsprendžia Eurojusto struktūrą, veiklą, veiksmų sritį ir užduotis. Taigi mes esame sprendimų prieimėjas kaip ir taryba ir dalyvausime priimant sprendimus dėl Eurojusto. E, tame pačiame straipsnėje taip pat pasakyta, kad tiek nacionaliniai parlamentai, tiek Europos parlamentas e, turi vertinti, būti susijęs su e, Eurojusto veiklos vertinimu. Ką tai reiškia ateičiai? Kas pasikeis pačiam Eurojustui? Kaip mes atliksime savo naujų, naująjį vaidmenį kaip parlamentai ir kaip bendradarbiausime tarpusavyje? E, tai yra e, klausimas, kuris man aktualus e, ir turiu pasakyti, kad nei šį, nei kitus klausimus kol kas neturiu atsakymų, tačiau dabar bent jau turime galimybę per šį posėdį pasikalbėti ir pabandyti rasti tam tikrus atsakymus. Pirminkė, labai ačiū, kad paminėjote susitikimą, kuris vyko prieš porą savaičių kurį surengė Belgija kaip pirmininkaujanti valstybė. Deja, seminaras buvo surinktas tuo metu, kai mes dirbome Strasbūre, tai reiškia, kad turėjome dalyvauti plenarinėje sesijoje ir iš tikrųjų tai nelabai gerai Mes suprantame, kad ten buvo aptariami labai svarbus dalykai ir dėkiu, dėkuoju, kad bent e, papasakojote mums apie tai, kas buvo svarstoma per susitikimą ir galbūt mes galėtume gauti išsamesnės informacijos apie diskusijų turinį ir pateiktus pasiūlymus. O dabar grįžkime prie šiandienos e, koks bus mūsų naujas vaidmuo. Dėl Eurojusto mes turime dar palaukti, kol komisija pateiks savo pasiūlymą. Tačiau ko galime tikėtis? E, pernai buvo patvirtinta Stokholmo programa ir Europos vadovų taryba pasakė, Štai ką, Europos vadovų taryba pabrėžia, kad teisminio bendradarbiavimo srityje valstybės narės ir Eurojustas turi įgyvendinti tarybos sprendimą 2009-426 dėl Eurojusto stiprinimo, kuris kartu su Lisabono sutartimi suteikia galimybę plėtoti Eurojusto veiklą per ateinančius metus. Tai apima ir tyrimų inicijavimą bei neiškumų dėl kompetencijos išaiškinimą. Įvertinus, kaip įgyvendinamas šis dokumentas, galima galvoti apie naujas galimybės atitinkančias sutarties nuostatas, įskaitant papildomus įgaliojimus Eurojusto nacionaliniams nariams, Eurojusto kolegijos galių sustiprinimą ar Europos prokuroro pareigybės įsteigimą. Ši programa buvo patvirtinta, o paskui komisija parengė veiksmų planą skirtą e, programai įgyvendinti. Pagal šį planą e, bus e, paskelbtas komunikatas apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų įtraukimą į Eurojusto veiklos vertinimą. Tai bus padaryta 2011 metais, o pasiūlymas reglamentui, kuris uh, E, suteiks Eurustai galės inicijuoti tyrimus ir patobulins Eurojusto struktūrą bei apibrieš Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų veiklą bus pateiktas 2012 metais. Taigi turime dar palaukti. Tačiau, kaip aš ką tik minėjau, 2008-aisiais buvo paskutinį kartą pakeistas euro justo sprendimas. Mes, kaip parlamentas, pateikėme savo nuomonę teisėkuros rezoliuciją dėl šių pakeitimų. Ji buvo patvirtinta e, tų metų rugsėjo antrąją dieną. E, tuo metu dar nebuvo aišku, kas atsitiks su Lisabono sutartimi, tačiau mes jau sakėme, kad Europos parlamentas turi suvaidinti stipresnį vaidmenį, kad užtikrintų demokratinę priežiūrą. Tuo metu nebuvo jokių prievolių numatyta, kad kažkas turi atsiskaityti parlamentui, tačiau nebuvo ir teisės aktų, kurie užkirstų kelią Europos parlamentui vaidinti aktyvų vaidmenį. Mes pateikėme pasiūlymus, tačiau dėja taryba juos visiškai neatsižvelgia atsižvelgė. Taigi, mes e, iki šiol kaip Europos parlamentas neturime daug įtakos, mes paprasčiausiai turime gauti informaciją apie e, ataskaitas, apie vertinimo ataskaitą, Eurojusto vertinimo ataskaitą, taip pat apie tai, kaip, ataskaitą apie tai, kaip e, valstybės narės įgyvendina Eurojusto sprendimą ir taip pat apie ryšių palaikymo teisėjų ir prokurorų veiklą ataskaitą turime gauti bet mes turime galvoti apie savo naujus įgaliojimus ir priprasti prie savo naujų funkcijų kaip parlamentarai. Aišku, tai neužkirta kelio mums veikti kaip galima aktyviau, net ir dabar, nelaukiant, kol bus priimti tolesni sprendimai. Mes turime galvoti garsiai, turime tarpusavyje aptarti, kaip užtikrinti demokratinį Eurojusto atskaitingumą. Mes kalbame apie atskaitomybę, ne veiklos kontrolę. Mes taip pat turime galvoti apie tai, atsižvelgdami į dabartinę sutarties formuluotę. Ji gali būti interpretuojama skirtingai. Vėl paminėsiu 85 straipsnį, kuriame sakoma, kad e, reglamentas turi įtraukti, kad reglamente turi būti numatyta, jog e, Eurojusto priežiūros veikloje dalyvaus e, nacionaliniai ir Europos parlamentas. Bet reikia dar galvoti, kas yra tas Eurojustas, ar tai yra kolegija, ar visas Eurojustas, ar nacionaliniai nariai. Taigi turime pasižiūrėti į šį klausimą. Ir šiandieną tai aptarti. Aš esu tikra, kad reikia keistis geriausią praktiką. Reikia žiūrėti, kaip, pavyzdžiui, nacionalinės struktūros veikia, kaip jos yra prižiūriamos e, demokratinė prasme. Ir mes e, turime siekti, kad bus pasiūstas e, stiprus signalas. Ir dar norėčiau pakalbėti šiek tiek apie numat matomus pokyčius, kurie bus susijęs su Eurojusto veikla tam, kad jis būtų sustiprintas ir apie Europos prokuroro pareigybę. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsirado galimybė inicijuoti e, baudžiamuosius tyrimus Ir pirmininkas Eurojusta apie tai kalbėjo. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad nors e, lyg ir pradėjau pozityviai, bet turiu pasakyti, kad gana skeptiškai nusiteikus dėl tolesnių veiksmų esu. Galbūt e, ne dėl to, kad bus Eurojusto užduotis praplėstos, bet paprasčiausiai aš neįsivaizduoju, kaip taryba pasieks susitarimą. Nors visos valstybės narės yra įsipareigojusios įgyvendinti Stokholmo programos turinį, e, realybė yra kitokia. Eurojusto paskut... sprendimo paskutinis e, peržiūrėjimas patvirtina tik tai mano mintis ir aš nesu labai naivi, e, kad e, nesuprasčiau, jog tai, ką mes suvokiame kaip naudinga piliečiams, gali kitaip suvokti valstybės narės. Ir taip yra dėl kelių priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad teisininkai yra galbūt patys konservatyviausi kiekvienoje E, šalyje taip pat yra tam tikro konservatyvumo taryboje, kai ji priima teisės aktus. Dar viena e, priežastis yra ta, kad valstybės narės kartais nori ginti savo galės. Ir čia mes susiturėme su paradoksu. E, valstybės, kai Europos parlamento e, nariai yra pasirengę rimtai žiūrėti į tokius dalykus kaip e, sunkus nusikaltimai, tarptautinis nusikalstamumas ir pabrėžia kad reikia kaip galima e, daugiau bendradarbiauti ir mes skiriame labai daug dėmesio žmogaus teisėms, duomenų apsaugai, sąžiningam teismui. Tuo pačiu metu valstybės narės kalba apie vienus dalykus, tačiau priima visai kitokius teisės aktus. Ir mes turime pasakyti, kad mums labai sunku paaiškinti Europos piliečiams, kaip kursime laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, jeigu pačios valstybės narės nepakankamai pakankamai pasitiki Europos agentūromis. Dar leiskite man trumpai pakalbėti apie Europos prokuroro tarnybą. Galimybė tokia egzistuoja sutartyje, tačiau jeigu pasižiūrėsime į realybę, tai pamatysime, kad galbūt tai yra kol kas labiau iliuzija. Ir aš turiu pripažinti, kad dabar mes turėtume galvoti labiau apie tai, kaip sustiprinti Eurojustą ir jo veiklą siekti ir taip padidinti valstybių narių pasitikėjimą tyrimais, kurie atliekami ES mastu. Ir aš taip pat manau, kad svarbu, jog būtų atsižvelgta į Europos piliečių nuomonę, kai bandysime keisti Eurojusto e, veiklą ir galvoju čia apie dvi priemonės. Viena yra tiesioginis komunikavimas su piliečiai ir tokie susitikimai su nacionalinių parlamentų nariais yra labai naudingi, kadangi jūs atstovaujate Europos piliečiams savo nacionaliniuose parlamentuose. Ir tikiuosi, kad šis e, posėdis yra ilgesnio ir labai vaisingo bendradarbiavimo pradžia. Labai Jums ačiū. Ačiū, pana. Dabar nebejotinai, kad mes pasieksime tų tikslų O toliau žodis Kristinai Defrain, Teisingumo komiteto pirmininkai Belgijos senato. Dėkoju, kalbėsiu prancūziškai. Šiandien kolegos jau nemažai svarbių dalykų paminėjo. Mes kalbėjome apie Eurojusto veiksmingumą, tačiau aš norėčiau grįžti prie to konteksto, kuriame buvo įsteigtas Eurojustas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad iki šiol dar yra tam tikrų sunkumų, tam tikrų problemų, su kuriomis reikia e, kovoti. Ir tas kontekstas būtent įtakoja tuos sunkumus baudžiamoji teisė tai yra tas rytis, kuri kelia daugiausia problemų valstybėms narėms, nes valstybės narės mano, kad jos šioje srityje turėtų išlaikyti savo suvereni, suverenumą. Ir jos nenori atsisakyti to savarankiškumo. Šioje srityje buvo nuolat siaurinamos parlamento ir tarybos teisės ir tik tai įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai buvo padėtas pagrindas Europos baudžiamai teisiai ir buvo inicijuoti tam tikri bendri projektai. Ir dažnai taip yra, kad e, pradžia kažkokio, ka, kažkokios idėjos būna projektai. Baudžiamoji teisė baudžiamosios teisės rytyje ilgai užtruko, kol mes pasiekėme kažkokių bendrų veiksmų. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į policijos bendradarbiavimą, kuris prasidėjo žymiai anksčiau, nes e, Europolas egzistuoja jau nuo 1995 metų. Taigi, baudžia. Europos, Europos baudžiamosios teisės erdvė buvo pradėta kurti nuo tokių labai minimalistinių pagrindų. Iš pradžių um, buvo pradėtas tarp valstybinis bendradarbiavimas ir vėliau buvo imtasi supranacionalinių projektų. Buvo taip pat keliami reikalavimai, kad būtų kovojama su, e, su nusikaltimais ir vairiomis nelaimėmis, nes e, jos nesustoja prie valstybių sienų ir tai įrodė, pavyzdžiui, Černobilio katastrofa. Taigi buvo sukurta, buvo bandyta kurti um, tarptautinė organizacija, nes buvo suvokta, kad e, nusikaltimai nesustoja prie valstybių sienų. 1999 metais Tamperėje buvo žengtas pirmasis konkretus žingsnis dėl to, kad valstybės narės suprato, kad reikia tam tikro institucinio atsako į egzistuojančias problemas. 1996 metais buvo įsteigta ryšių pareigūnų pareigybė Tačiau visa tai vyko tarsi tokio eksperimentinio projekto e, būdu. O Eurojustas subrendo tik tai 2002 metų vasario mėnesį. Tai buvo kompromisinis sprendimas. E, Belgija, Belgija jau buvo anksčiau susipažinusi su tokiais kompromisiniais sprendimais, todėl buvo pasiūlyta bendradarbiavimo struktūra ir Taip buvo pagerinta situacija valstybėms narėms bendradarbiauti. Tai yra. E, šis sprendimas, šis kompromisinis sprendimas buvo mažiau agresyvus negu bandymas kurti bendrą europinę e, prokuratūrą. Taigi čia e, ir toliau išliko svarbus demokratinės kontrolės klausimas. Ir aš atsimenu tą diskusiją dėl Eurojusto įkūrimo, kuomet senatoriai e, Belgijoje galvojo, kad šis sprendimas nėra pakankamai skaidrus, kad čia susidurėme su demokratijos deficitu. Tačiau buvo buvo vis tik tai nugalėtos tos abejonės ir buvo žengti pirmieji žingsniai. Na, o dabar, kuomet mes susitinkame su nacionaliniu parlamento atstovais, galime aptarti tuos žingsnius. Taigi, e, e, prieš mane kalbėję kolegos jau paminėjo ateities perspektyvą ir jos Eurojusto veiksmingumą. Aš pažiūrėjau 2009 metų ataskaitą ir visas bylas ir 15 procentų padidėjo bylų skaičius lyginant su 2008 metais. Ar tai reiškia, kad yra daugiau nusikaltimų? Ar tai reiškia, kad geriau yra surenkami duomenys? ir geriau yra nagrinėjamos bylos. Manau, kad tas 15 procentų augimas nebūtinai atspindi e, nusikalstamumo augimą. Taip pat reiktų pabrėžti tai, kad Eurojusto, Eurojustas tapo labiau žinomas ir Eurojustas taip pat veiksmingiau veikia konkrečiose vietose. Mes minėjome Lisabonos sutartį, ji sudaro e, galimybę įkurti Europos, Europinę prokuratūrą. Tok, tokios organizacijos įkūrimas labai stipriai paveiktų Eurojusto perspektyvą ir sukurtų visiškai kitokį kontekstą Eurojusto veiklos vykdymui. Norėčiau vėl grįžti prie Eurojusto pradžios. Tuo metu valstybės e, narės turėjo atsisakyti savo suverenumo baudžiamosios teisės rytie, dabar mes tarsi pažengėme jau toliau. Tačiau kyla klausimas, ar užtenka to dabartinio bendradarbiavimo, nes Europinė prokuratura būtų tam tikro teisinio pagrindo sukūrimas tam tikros struktūros e, sukūrimas, tačiau tai nereikštų, kad ta Europinė prokuratura turėtų vykdyti e, tam tikrą baudžiamosios teisės politiką. Visa, visa jos veikla priklausytų nuo to, kaip ji bus reglamentuota. Pavyzdžiui, įsivaizduokime tokią situaciją, tokią situaciją jeigu kas nors, kuo nors apkaltinamas čia galima, su, čia tokioj situacijai susidurėme su įvairiomis detalėmis. Taigi, ar Taip, taigi kokios, ta, ta situacija, kai kas nors yra apkaltinamas, yra žinoma visose valstybėse narėse, tačiau tai būtų, kokia tai būtų situacija, jeigu mes kalbėtume apie Europinę e, prokuratūrą, kokiais įstatymais reiktų e, remtis, kas vykdytų teisingumą tokiais atvejais, ne, nes kaltinamasis tam tikra nusikalstama veika turėtų būti teisiamas. Taigi kyla klausimas, kas teis. Taigi mes turime visą, įvertinti visą bendrą kontekstą. Mes turime Europos baudžiamąją teisę. Aišku, ji kol kas yra tik tai pradinėje stadijoje. Aišku, bus tam tikrų klaidų. Tačiau vis tik reikia pabrėžti tam tikrus esminius pokyčius, kurie mūsų laukia ateityje. Mums reikės bendrų nuostatų. Yeah bet taip pat tuo pačiu mes turėsime sukurti tikrą europinę baudžiamosios teisės politiką. Taigi, kokį vaidmenį čia tokioje situacijoje vaidmins, vaidins Eurojustas. Iki šiol apie tai niekas rimtai nekalbėjo, todėl norėčiau išgirsti jūsų mintis, ką jūs manote apie tai. Na, o dabar mes turime kažkiek laiko diskusijoms į sąrašą baigiu įrašyti norinčius pasisakyti ir noriu pasiūlyti, kad nacionalinių parlamento atstovai apsiribuotų dviejų minučių pasisakymų tam, kad galėtume išgirsti atsakymus į klausimus ir komentaras. Pirmiausia, Ispanijos parlamento narys Anhuero. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kad surengėte šį posėdį su nacionaliniu parlamento atstovais. Turiu pasakyti, kad jūs prisidėsite prie Lisabonos sutarties 85 straipsnio įgyvendinimo. Straipsnis reikalauja, kad vertinant Eurojusto darbą dalyvautų ir nacionaliniai parlamentai. Taip pat norėčiau pasveikinti ir Eurojusto atstovą, kuris dalyvavo bendrame Ispanijos parlamento teisingumo komiteto posėdėje. Mes tikime ir galvojame, kad kartą per metus būtų labai gerai atvykti į mūsų komitetą jums. Bet nebejotinai kitą kartą mes jums iš anksto išsiųsime klausimyną, nurodydami klausimus, kuriuos ketiname aptarti. Ir štai čia noriu paminėti kad bendras vertinimo procesas dalyvaujant 27 valstybių narių parlamentams nacionaliniams ir Kozakui yra teisingas procesas ir galima tik pasidžiaugti, kad pasiekta gerų rezultatų, teisminis bendradarbiavimas tobulėja, sukurtas Europos teisminis tinklas. Kitas dalykas, kad mūsų nacionaliniai parlamentai turėtų tobulinti baudžiamosios kodeksus tam, kad galėtume efektyviau kovoti su organizuotu nusikalstamumu, kuris veikia visoje ES teritorijoje. Dėl Europos prokuratūros įsteigimo. Linkia pritarti šiai idėjai, ypač kai galvojame apie ES finansinių interesų apsaugą. Bet, kaip teisingai pastebėjo ponia Defrain, reikės tada labai aiškiai apibriežti tokio prokuro, tokios prokuratūros galės ir jos santyki su OLAF. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba. Dar kitas dalykas tai yra jungtinės tyrimų grupės ir jų darbo rezultatai bei tos ataskaitos, nuomonės, rezoliucijos, uh, kurios analizuoja jurisdikcijos kolizijos aspektus. Ačiū. Žodis kolega iš Italijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu pasidžiaugti jūsų gerą iniciatyvą ir surenktų susitikimu. Man atrodo, kad pirmą kartą mes iš esmės analizuojame rimtus klausimus ir nebejoju, kad ši diskusija duos naudos. Mes stebėjome Eurojusto veiklą. Aš pats dalyvavau toje veikloje nuo pat Eurojusto sukūrimo ir turiu pasakyti, kad Eurojusto veikla vykdoma tinkama kryptimi. Taigi ji yra ta struktūra, kuri duoda naudos ir atlieka aiškias funkcijas Europos Sąjungoje. Jūs minėjote Lisabonos sutartį ir tai, kad ji iš esmės leidžia keisti darbo pobūdį ir galima pagal ją būtų inicijuoti uh, baudžiamą į tyrimą. Norėčiau štai ką pasakyti Italijoje. Mūsų prokuratūra susiduria su problemomis, tirdama mafijos bylas. Mes, kai pradedame tirti kai kurias bylas iš karto sulaukiame maišto. Todėl nacionaliniu lygiu yra sudėtinga kartais tokius tyrimus atlikti. Manau, kad nereikėtų atmesti prokura, Europinės prokuratūros įsteigimo, nes tokiu atveju Europos prokuratūro tarnyba galėtų perimti iš nacionalinių prokuratūrų tai kai kurių bylų tyrimą. Manyčiau, kad e, Europinė prokuratūra atliktų tuos pačius uždavinius, kaip ir mūsų kovos su mafija prokuratūros padalinėjo. Tai reiškia, kad nebejotinai valstybės narės turės teikti prokurat, Europiniai prokuratūrai visą informaciją, ypač duomenis apie tarp valstybinius nusikaltimus. Be to, valstybėms narėjams teikiama pagalba neabejotinai duotų postumi geresniam darbui, nes būtų įmanoma atsisakyti inercijos nacionaliniu lygiu. Bet ko nenorėtume, tai nenorėtume, kad Eurojustas kištusi į valstybių narių suverenių galių sritis nereikėtų kištis ten, kur nacionaliniu lygiu veikla yra efektyvi. Yra dar vienas klausimas, kontrolės klausimas. Ir anaip tol jis nėra antrinės svarbos. Bet nepamirškime, kad šiuo atveju susiliečiame su teisminė veikla, todėl reikalinga pasitikslinti, teisėtumo pagrindą, nepamirškime, kad kartais iškyla ir politiniai aspektai, bet vienai par kitaip teisminis aspektas prokuratūros, Europinės prokuratūros atveju yra svarbus. Ponas Dėsdėmė yra Lybė komitetas. Labai trumpai, pirmininkė, reikia galvoti realistiškai ir aš dabar nenoriu šaukti diskusijos. Norėjau paklausti, ar Kolegijos pirmininkas negalvoja, kad taryba nepritartų tyrimų inicijavimui. Mes siūloma pasiūly, mes galvojame, kad reikia siūlyti tyrimų inicijavimą, o ne inicijuoti tyrimus. Ir mes turėtume labiau apibriežti tai, kas suvokiama kaip kontroliavimas, tikrinimas, informacijos gavimas. Ir prievalės pareigos. Ne tik tai reikia galvoti apie informacijos gavimas, bet vėl galvoju realistiškai vertinimas, priežiūra. Reikia galvoti apie informacijos mastą, tą mastą, kurį gauna Eurojustas iš valstybių narių. Kontrolė yra labai e, lengvas žodis, kurį gali suprasti nacionaliniai parlamentai. Jeigu kalbėsime apie parlamentinę priežiūrą ar kontrolę, tai yra reikalavimas e, atsakingai elgtis su gauta informacija. Informacija, kurią gauna parlamento nariai. Taigi daugiau priežios, daugiau pasitikėjimo, mažiau priežios, mažiau pasitikėjimo. O dėl prokuroro pareigybės vėlgi reikia galvoti realistiškai. Aš pritariu tam, ką pasakė Renate. Ir aš apie tai kalbėjau pats vakar Kol kas tai yra gal tik iliuzija. Ne viena pirmininkaujanti valstybė nenori apie tai kalbėti ar nustatyti kokią nors tvarkaraščio. Ir galbūt dar reikia pasakyti pirmininkė, kad kol kas Europos baudžiamoji teisė yra neįmanomas dalykas, bent jau dabar. Dabar Lordas Baunės iš Lordų rūmų. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Dėkuoju, kad leidote man dalyvauti diskusijoje Vakar kalbėjome apie Europolą ir pateikiau tam tikrų pasiūlymų bei iškėliau klausimą. Pasiūlymas būtų toks straipsniai susiję su parlamentinė priežiūra, kurie yra e, Lisabono sutartyje, e, yra e, suformuluoti dabar skirtingai Europolui ir Eurojustui, tačiau labai sunku suvokti, koks yra skirtumas tarptų dviejų nuostatų. Dabar plėtojamos procedūros Europolo ir Eurojusto parlamentinė priežiūrai. Procedūros turi būti paprastos ir man netrodo, kad yra kokia nors priežastis skirtingas procedūras taikyti e, šioms dviems organizacijoms. Iš tikrųjų, sutaupytume labai daug laiko ir diskusijų, jeigu galėtume pagalvoti apie bendrą formą Labai svarbu Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams suvokti ir suprasti tai, kas yra, kad kalbame apie atskaitomybę, o ne kontrolę. Vakar po pietų aš pateikiau klausimą ir vėl pakartosiu iš šiandien, tikiuosi, kad jūs e, pirmininkė perdosite į komisiją. Taigi, kodėl komisija numato parlamentinę priežiūrą įsteigti įsteigti Eurojustui 12 metais, o kodėl tik tai 13 metais Europolui ir ką mes galime padaryti, kad pagreitintume tvarkaraštį. Parlamento priežiūra yra labai svarbi tiek Europos parlamentui, tiek nacionaliniams parlamentams. Galvoju apie sustiprintas galės mūsų Europoje. E, šiandien e, iškelta nemažai klausimų E, ir jeigu ieškosime atsakymų į juos, tai galbūt galėsime iš tikrųjų tą datą pankstinti ir galvoti apie deramą procedūrą, kaip užtikrinti priežiūrą. Dabar Italijos atstovė ponė Tanalija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Lisabono sutartis iš tiesų atveria skirtingas galimybės kalbant apie baudžiamąją ir civilinę teisę. Ir taip pat kalbant apie nacionalinių parlamentų vaidmenį. Todėl man atrodo, kad šis mūsų šiandieninis posėdis yra iš tiesų labai svarbus, nes tokiu būdu mes žengėme pirmąjį žingsnį link stipresnio e, nacionalinių parlamentų įtraukimo. Tačiau šį kelią ateityje turėsime eiti, da, šiuo keliu ateitie turėsime eiti dar ryštingiau. Visų pirma, mes turėtume įvesti konsultavimosi su nacionaliniais parlamentais procedūrą, ypač kalbant e, apie nuostatas, kurios bus ir e, rengiamos dėl Eurojusto veiklos. Taigi manau, kad nacionalinių parlamentų jūs turėsite dar prieš primant tas nuostatas paklausti jų nuomonės. Na, o dabar norėčiau grįžti prie šiandieninio posėdžio temos. Kalbant apie Eurojustą, reikia pasakyti, kad kontrolės problema yra dviguba problema. Priežiūros problema yra dviguba e, problema, nes mes čia turime kalbėti, pabrėžti visų pirma demokratinę priežiūrą. Ir taip pat reikia atsižvelgti į tas galimybės, kurias e, Eurojustui suteikia Lisabono sutartis. Manau, kad įvairių žingsnių reikia imtis labai atsargi, atsargiai. E, buvo kalbėję, kalbama apie e, bendrus tyrimus, tačiau Taip pat čia reikia išvengti kompetencijų konflikto, nes tai taip pat yra labai jautrios problemos, kalbant apie valstybės narės, nes jų teisinės sistemos skiriasi. Ir reikia žiūrėti, kad nebūtų tos teisinės sistemos pažeistos. Taigi manau, kad šioje srityje e, reiktų e, parengti iš ankstinio Eurojusto veiklos įvertinimo kriterijus. Ir tai neturėtų būti susijęs su atskirų bylų vertinimais. Dabar dar trumpai pakomentuosiu Europinės prokuratūros temą. Man atrodo, kad visų pirma mes turėtume stiprinti bendradarbiavimą baudžiamosios teisės rytyje. Tačiau kita vertus turime būti labai atsargus, nes bet koks Europos kišimasis dary, turės įtakos nacionaliniai teisiai. Ago, the... Ponas Mülderis, aš prieš daug metų buvau. Transit, traffic Buvau pirmojo tyrimų komiteto narys Europos parlamente, kuris buvo susijęs su uh, sukčiavimu. Tai buvo dešimtasis dešimtmetis. Ir tada buvo kalbama apie Europos prokurorą. Ir dabar po daug metų žmonės vis dar savo, kad tai neįmanoma, ypač dabartinėme politinėme e, klimate ir man šiek tiek keista girdėti tuos dalykus. Taigi norėčiau išklausyti Eurojusto nuomonės apie tai, ar reikia, ar būtina tokia e, pareigybė, ar ne, įsigaliojus sutarčiai. Taigi, ar būtų tai geras dalykas, ar blogas dalykas. Mister... Ačiū, ponas Zavaras, Graikijos parlamentas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Yra sena graikų patarlė, kuris sako, kad mokslininkas atstovauja išminti. Taigi mes turėtume pabandyti ištirti, kas ką mums apskritai reiškia demokratinė priežiūra, demokratinė atskaitomybė. Visų pirma, turėtume prieiti vieningos nuomonės dėl šių savokų apibrieščių. Ir aišku, niekas negali kalbėti apie tai, kad Europos prokuratura bus steigiama prieš tai ne neišnagrinėjus, kaip tokia organizacija įsi, įsilies į bendrą Europos teisingumo sistemą. Mes turime iš vienos pusės kalbėti apie baudžiamąją teisę ES lygmenių ir taip pat apie bendrą baudžiamųjų bylų nagrinėjimą, tačiau čia aš kalbu tik tai apie gryną ateities perspektyvą. Tačiau kita vertus mes turime taip pat suvokti, kad uh, perėjimas nuo dabartinės nuo dabartinio Eurojusto prie ateities organizacijų turėtų būti labai konkretus ir tas pereimas turėtų orientuotis būtent į baudžiamosios teisės klausimus. Ir tai taip pat turėtų būti aišku, kokybinis situacijos pagerinimas, tačiau iki šiol mes nesukūrėme nei socialinių, nei ekonominių prielaidų tokiam žingsniui aš esu komiteto narys, kuris nagrinėja Siemenso skandalą ir todėl norėčiau iš karto užduoti klausimą, kaip veiks Eurojustas šiuo atveju, nes mes čia kalbame apie e, tarp valstybinį nusikaltimą, su juo yra susiję e, Graikijos politikai, čia kalbame apie milijardus eurų, kurie buvo išvaistyti, todėl norėčiau paklausti, koks yra Eurojusto vaidmuo. E, tyriant šią bylą ir manau, kad ateityje būtent tokiuose sritise, kur yra labai svarbu išsaugoti Europos laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę, reikia kalbėti apie kovą su tarp valstybiniais e, nusikaltimais, kuriuos vykdo įmonės. Reikia kalbėti apie ekonominius nusikaltimus. Ar Eurojustas ketina tą daryti? Ačiū. Buvo iškelta labai daug įdomių klausimų ir aš manau dar vienam suteiksim parlamento nariui žodį ponui Pronsui. Ačiū ponė pirmininkė. Ar valstybių narių policijos tarnyboms gali būti nurodyta skirti išteklius ir net galbūt suimti asmenis, kai tyriama tarp valstybinė byla ir nusikaltimas įvykdytas kitoje valstybėje narėje. Aš manau, kad baudžiamasis persekiojimas ir atitinkamos priemonės gali būti nevienodo svarumo. Kitas dalykas, kaip bus, jeigu tai yra susiję su spaudos laisvė. Ir tai yra labai įdomi įdomus aspektas, prisiminkime Niderlandų um, bylą uh, dėl Wilders. Ir šiuo atveju argumentus pateikė abi pusės, tos, kurios yra už islamą, tos, kurios yra prieš islamą. Atsakymas buvo tarsi pateiktas jau klausant ponę Defrain kuris sakė, kad turėtų būti suvienodinimas atliktas, nepažeidžiant valstybių narių suverenių galių tam tikrose sritise. Pirmininkas. Na kągi, kas norėjo visi pasisakė ir dabar suteiksime žodį mūsų pranešėjams atsakyti užduotus klausimus ar pakomentuoti ir prašyčiau apsiriboti porą minučių. Pone Viljamsai, pirmiausia žodis jums. Na, norėčiau sureaguoti į du klausimus, kurie buvo iškelti. Tai buvo įdomus pasisakymai ir įdomus klausimai. Pirmiausia, dėl atskaitomybės ir kontrolės sąsajos. Man regis, yra bendrai sutarta, kad atskaitomybė turi būti ne popieriuje, o praktikoje. O tai reiškia, kad turi būti tikrinama praktinė veikla ir tikrinama, kaip veikiama konkrečių bylų atveju. Taigi, jau dabar Eurojuste dirba valstybių narių deleguotai pareigūnai, kurie rengia ataskaitą savo nacionalinėms institucijoms ir tam tikrais atvejais parlament, nacionalinių parlamentų struktūroms. Tai galbūt jau ir yra nuoroda, kokie kryptimi galėtume žengti ateityje. Tačiau vis tiek skirtumas egzistuoja tarp atskaitomybės ir kontrolės. Nors kita vertus, šie du dalykai sudaro vieną bendrą visumą Eurojusto nuomonę ir parlamentinis vaidmuo turėtų būti stiprinamas. Kitas klausimas, kuris buvo iškeltas ir kurį nekartą minėjo įvairūs pasisakė, tai yra Europos prokuratūra. Eurojusto nuomonė. Turiu padaryti tokią pastabą. Būtina nepamiršti, ir Eurojustas taip mano, kad šis dalykas bus sprendžiamas politiniu lygiu. Dėl prokura, Europinės prokuratūros steigimo bus priimtas politinis sprendimas. Tikrai, na, Eurojustas tokį sprendimą priims. Bet svarbiausias dalykas, kuris mums rūpi, kad tokia institucija duotų naudos. Ir aš manau reikalingos politinio lygio diskusijos, ar verta steigti Europos prokuratūrą. Kitas dalykas, reikia išanalizuoti turimą patirtį. Kai mes pavyzdžiui, deriname veiksmus tyriant tarp valstybinės bylas, ypač bylas, kurios susijusios su ES finansinių interesų pažeidimu, tai tada prokuratūra, Europos prokuratūra galėtų duoti naudos. Kita vertus, tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir teismo problema iš karto kyla. Ir todėl ateityje labai svarbu nepamiršti, kad Eurojustas jau dabar kaupia patirtį, tirdamas, padėdamas tirti tokio tipo bylas ir tikimės, kad bus suformuota tam tikra gera praktika. Bet šie du klausimai labai įdomus ir dėkoju visiems už jų indėlį. Pone Weber, labai trumpai dėl šių dviejų klausimų. Manau, kad turime pasižiūrėti į žodžius, galbūt pirmiausiai į, pasakyti reikia, kad gal anglų kalbos vartojimas sukelia tam tikro neiškumo, nes accountability žodis ne visiškai gali būti tiksliai išvestas į uh, kitas kalbas ir galbūt reikėtų sakyti veiklos priežiūrą, vartojant uh, žodį oversight. Ir galbūt uh, labai neblogai tai paaiškino kolega Dijas Demeira. Reikia daryti skirtumą tarp priežiūros ir kontrolės, nes kontrolė yra susijusi tik su atskirais atvejais ir tai nesusijęs su tuo, ką nori užtikrinti nacionaliniai parlamentai ar Europos parlamentas. Mes galvojame apie mechanizmus, turime e, užtikrinti, kad pavyzdžiui žmonės nukentėję dėl netinkamo Eurojuso jūsto veiksmų galėtų kreiptis į nacionalinius parlamentus ar Europos parlamentą ir kad į tuos dalykus buvo, būtų atsižvelgta per diskusijas tolesnės. E, nežinau, kaip bus atsakyta į. Jau buvo atsakyta į Jano Mulderio klausimą, bet aš pati noriu pasakyti, kad Europos parlamentas e, gana stipriai remia mintį kurti prokuroro pareigybę, bet kol kas matome, kad valstybės narės to nenori ir ne tik to, bet ir Eurojusto ir Europusto, Euro, <laughs> Europolo platesnės veiklos. Ir mūsų nuomonė, e, euro prokurorui reikėtų tiek materialios, tiek procedūrinės Europos baudžiamosios teisės. Pasižiūrėkime į tai, ką jau dabar pasiekime kol kas deramai nepavyko išspręsti jurisdikcijų kolizijos klausimo dėl to, kad valstybių narių interesai labai skiriasi. Ir jeigu žiūrime į Eurojusto veiklą ir į bendras tyrimo grupės, atvirai kalbėkime apie tai. Buvo priimtas sprendimas, buvo pakeistas sprendimas. Pradžioje buvo suteikta daugiau galių Eurojustui, kad jis galėtų įkurti bendras tyrimo grupės, o paskui valstybės narės įgavo galių kontroliuoti tai ir patvirtinti kiekvieną konkretų atvejį. Kai pamatysime, kad valstybės narės ir taryba sieks e, suteikti jums galių inicijuoti tyrimus, tai man atrodo mes tada turėsime geresnėje padėtyje e, vertinti ir galvoti apie tai, kada jau taryba e, pradės mąstyti apie prokuroro pareigybės teigimą. Dėkuoju. Dabar ponė. E, Devie. Defren. Šis klausimas yra labai politiškai jautrus. Mes labai išsamei diskutavome apie Europos išorės veiksmų tarnybą ir manau, kad lygiai tą patį turėtume padaryti ir kalbėdami apie Europos baudžiamąją teisę, nes tokiu būdu valstybės narės atsisako dalies savo savarankiškumo. Taigi čia dar yra reikalingos diskusijos, nes man atrodo, kad mes dar susidursime su dideliais sunkumai šioje srityje. Ir negalima kalbėti apie tai, kad Europos prokuratura pakeis nacionalinių valstybių prokuraturas mes turime tiesiog kurti bendrą baudžiamosios teisės erdvę Europoje ir tai nebus įmanoma be Europos prokuratūros. Tačiau tai, aišku, turės tam tikrų pasiekmių. Mums tada taip pat reikės ir Europos baudžiamųjų bylų teismo, kuris e, turėtų tam tikrus įgaliojimus. Taip pat buvo užduotas klausimas apie parlamentinę priežiūrą. Uh, iš tiesų Lisabono sutartis jau įsigaliojo ir joje yra kalbama apie galimybę įkurti, įsteigti Europos prokuratūrą. Eurojusto vaidmuo, tą aš jau minėjau anksčiau kalbėdama, e, Eurojusto vaidmuo turėtų būti tinkamai įvertinamas, įvertintas, įvertintas ir mes turime kalbėti apie Europos baudžiamąją teisę tomis pasiekmėmis, nes negali, pavyzdžiui, būti baudžiamosios teisės be bausmių ir panašiai. Dėkuoju, poniai Defren. E, atrodo atsakyta visus klausimus ir pradėsime iš karto ketvirtąją darbo sesiją. Prašau prelegentus ateiti į priekį. Kviečiu poną Günter Siopens, e, Belgijos kaip pirmininkaujančios šalies atstovą, poną Karlos Koelio ir Anne-Marie Skofie Gerbėmėjai nariai, jums leidus pradėsime ketvirtąją sesiją. E, tema mūsų yra pati pradžia parlamentinės priežios laisvės saugumo ir teisingumo srityje e, pilietybė, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė Europoje buvo pirminė mintis, ji pras, pradėta plėtoti prieš 25 metus, e, įsteigus taip vadinamą Šengeno zoną, taigi kalba apie Šengeno idėją, Šengeno projektą. Dabar minime 25-asias Šengeno sutarties metinės e, jis sutartis buvo patvirtinta Luksemburgė E, Šengeno miestelėje penkios valstybės pasirašė sutartį ir e, dabar ši zona išsiplėtė e, link šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungoje, kalbu apie Norvegiją, Islandiją ir Šveicariją. Šis sritis nepaprastai svarbi, ji visą laiką plėtojasi ir šį klausimą pristatys labai privilegijuoti labai patyrę specialistai. Pirmasis yra ponas Günteris Siopens, jis yra Šengeno grupės vertinimo darbo grupės narys, jis atstovauja Belgijai kaip pirmininkaujančiai valstybė, jis pirmasis pasisakys, paskui kalbės ponas Karlas Koelio, jis yra mūsų komiteto pranešėjas Šengeno klausimais, o Toliau kalbės ponė Anmarija Skofie, kuri yra Prancūzijos senato narė. Taigi, ponė Siopens, žodis jums labai prašyčiau kalbėti nelgiau kaip 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Esu Günteris Kopens. Dirbu Belgijos federalinės ministerijos vidaus reikalų ministerijoje ir kaip jūs taip pat pristatėte mane pirmininkę, esu Šengeno teisino vertinimo grupės pirmininkas. Per man skirtas dešimt minučių pabandysiu apriepti plačiai tą temą ir pradėsiu nuo to, kaip viskas vyksta vertinimo sistemos požiūrių. Kaip jūs pirmininkė minėjote, 85 metais penkios valstybės - Prancūzija, Vakarų Vokietija, Niderlandai, Luksemburgas ir Belgija - nusprendė sukurti teritoriją, kurioje nebūtų vidaus sienų. Šiandien Šengeno erdvė išsiplėtė ir ji tapo gana didelė, joje garantuojamas laisvas asmenų ir kapitalo judėjimą. Šveicarija, kaip jūs minėjote, yra paskutinė valstybė prisijungusi prie Šengeno erdvės 2008 metų pabaigoje. Taip pat kai kurios valstybės narės, tokios kaip Junktinė karalystė, Airija ar Danija, tik iš dalies yra prisijungusios prie Šengeno teisino, bet aš čia nesigilysiu šiandien į detalės. Be to, Šengeno erdvė taip pat priklauso tokios valstybės, kurios nėra ES narės ir tai yra Islandija, Norvegija ir Šveicarija. Taigi tikslas sukurti bendrą erdvę be vidaus sienų, užtikrinant laisvą judėjimą, jau tapo uh, realybę. Tačiau tuo pačiu reikia užtikrinti tokios erdvės saugumą. Ir visai neseniai daugelis dalykų buvo išdėstyta Stoholmo programoje ir Lisabono sutartyje, kurio 67 straipsnis sako, kad sąjunga sudaro bendrą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje gerbiamos pamatinės teisės ir užtikrinama valstybių narių skirtinga teisinė sistema bei tradicijos plėtojant šią Širgeno erdvę kaip vienalytę erdvę neturinčią vidaus sienų yra gana sudėtingas uždavinys. Nepakanka vien tik tai panaikinti vidaus sienas ir kontrolę prie jų. Būtina taip pat galvoti apie bendrą duomenų bazę, apie pasienio tarnybų bendradarbą, teisminį bendradarbiavimą, bendros Šengeno vizos išdavimą, tam, kad būtų užtikrinta labai aukšto lygio visų valstybių narių apsauga, skaitant ir duomenų apsaugą. Aš labai plačiai nekalbėsiu apie įvairias rytis, nes man skirta tik devynios minutės, bet pakalbėsiu apie nuo, 2000, nuo 1998 metų veikinti vertinimo mechanizmą ir ypač apie tarybos Šengeno vertinimo grupės vaidmenį ir tą mandatą, kuris suteiktas jūsų grupiai. Vertinimo mechanizmą sudaro dvi dalis. Pirmiausia, tai yra vertinamios šalis kandidatės, kaip šiuo metu Bulgarija ir Rumanija, Rumunija. Ir e, tas e, ši sritis yra vadinama pirmojo mandato sritimi. Kita vertus, mums taip pat suteikta teisė įvertinti, kaip valstybės narės laikosi Šengeno teisino. Ir kaip išduodamos bendros vizos. Ir pavyzdžiui, dabar yra tikrinama, ar Austrija teisingai išduoda vizas ir ar laikosi visų taisyklių. Taigi yra skirtumas tarp pirmojo mandato srities ir antrojo mandato srities. Šengeno erdvė ir veikimas joje remiasi tarpusavio pasitikėjimu. Taip, valstybės narės atsisakė kontrolės prie vidaus sienų, vidaus sienų nebeliko, bet daug guma tikrinimų persikėlė prie išorės sienų ir jie turi būti atlikti labai kruopšiai ir patikimai. Taigi vertinamas ir šis principas, nes veikiama bendro pasitikėjimo pagrindu ir tam, kad įvertinti, kaip vykdoma Šengeno erdvės išorės sienų kontrolė atliekamas kolegų vertinimas. Aš jau minėjau, kad šis mechanizmas atsirado 98 metais. Ir tais metais šeng, vykdomasis komitetas sukūrė Šengeno vertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą. Jo mandatas apibrieštas dokumente SCH-COMX 9826DEF. Amsterdamo sutarties dėka Šengeno teisinas buvo įtrauktas į bendrąją ES teisiną, o 99 metais prieš metus sukurtas nuolatinis komitetas buvo įtrauktas į ES ministrų tarybos struktūrą ir generalinį sekretorijatą. Taigi šiuo požiūriu Šengeno darbo e, vertinimo darbo grupė yra tiesiogiai pavaldi nuolatinių atstovų komitetui, koriperui. Taigi, kaip mes veikime? kokia tvarka yra tikrinamos valstybės narės pagal antrąjį mandatą, yra nustatoma vadovaujantis ilgalaikiu planu. Konkrečiai, 2010 metais jau įvertintos Austrija, Italija ir Graikija, o Ispanijos ir Portugalijos vertinimas tebe vyksta. Ir šie vertinimai atliekami pagal antrosios ryties mandatą. Kita vertus, pagal pirmąjį mandatą vyksta Bulgarijos ir Rumunijos vertinimas, taip pat bus organizuotas per artimiausius mėnesius Lichtensteino darbo įvertinimas. Kitais metais taip vadinamos šiaurės šalis bus vertinamos. Tai yra Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija, o praėjusiais metais Belgija, Niderlandai, Luksemburgas, Prancūzija ir Vokietija buvo įvertintos. Prieš pradedant vertinimą likus keliams mėnesiams iki jo kiekviena atitinkama valstybė gauna labai išsamų klausimyną raštu, nes reikia surinkti būtiną statistiką ir tokio klausimyno išplatinimas ir yra vertinimo pradžia. Klausimyną sudaro septyni didžiuliai skyriai, o tai reiškia, kad kuriamos septynios vertinimo programos, sudaromos septynios vertinimo darbo grupės ir septynios ataskaitos yra rengiamos. Aš čia kalbu apskritai, nes pavyzdžiui, nereikalinga organizuoti jūros sienos e, darbą tyriančią ekspertų grupę ir siūsti ją į Austriją ar Vengriją, nes jos tos jūrų sienos ir neturi. Lygiai taip pat neapsimoka tą e, darbą atlikti Belgijoje, kurioje yra tik 7 metrai sausumos sienos Eurostato terminalo uh, Bruselėje. Taigi, apie tuos septynius skyrius. Yra atskiri skyriai dėl policijos bendradarbiavimo, uh, sienų apsaugos, sausumos sienų, jūrų sienų, oro erdvės sienų. Taip pat yra atskiras skyrius dėl vizos išdavimo ambasadose ir konsulinėse įstaigose ir galiausiai Šengeno informacinės sistemos veikimo vertinimas. Kiekvienu atveju E, sudaroma vertinimo programa, jį parengiama iš anksto, dalyvaujant pirmininkaujančiai tuo metu ES valstybėje kartu su generaliniu sekretoriatu bei būsima pirmininkaujančia valstybė ir taip pat atitinkama šalimi bei Europos komisija. Kai programa yra patvirtinama, yra iš valstybių narių kviečiami ekspertai, tie žmonės, kurie galėtų dalyvauti darbe, o ekspertų skaičius priklauso nuo atliekamo vertinimo pobūdžio. Pavyzdžiui, sausumos sienų apsaugos vertinimo atveju gali būti sudaryta nuo 12 iki 15 ekspertų grupė, o jeigu kalbame apie Šengeno informacinės sistemos vertinimą, tai tokia grupė sudarytų nuo 5 iki 6 ekspertų. Vertinimo programa yra parengiama remiantis tam tikrais paaiškinimais ir bendrosiomis pastabomis Tačiau svarbiausia dalyka, dalykas yra apsilankimai vietoje, kai ekspertai gali įvertinti ir išanalizuoti, kaip vertinama valstybė vykdo Šengeno teisino nuostatas. Vienas iš svarbiausių dalykų, aišku, nebejotinai yra tam tikri straipsniai. Šengeno susitarimo 85 straipsnis, Šengeno konvencijos 90 straipsnis, Šengeno sienų kodeksas, Šengeno vizų kodeksas. Kita vertus yra ir taip vadinamieji minkštieji minkštosios taisyklės, tokios kaip geros patirties katalogai, rekomendacijos ir ankstesnių vertinimų metu pateiktos rekomendacijos. Pasibaigus vertinimo misijai parengiamas vertinimo, parengiama vertinimo ataskaita, kurioje nurodomi trūkumai, teikiamos rekomendacijos, taip pat minimos, minimi geros patirties pavyzdžiai, kad jais galėtų pasinaudoti kitos valstybės narės. Aišku, šios ataskaitos yra teikiamos ir svarstomos šiandieno vertinimo darbo grupėje. Ir remiantis tomis ataskaitomis, vertinamoji valstybė ar valstybės gali pateikti savo pastabas bei taip pat e, nurodyti, kokiu priemoniu bus imtasi, kad trūkumai būtų ištaisyti. 2007 metais prie Šengeno erdvės prisijungė septynios naujos valstybės narės ir reikėjo a, patobulinti vertinimo mechanizmą. Ties tobulinimo darbų siemė ES pirmininkavusios Prancūzija ir Čekija, o dabar jau pirmininkaujant Belgijai toliau tęsimas vertinimo procedūrų tobulinimas. Baigdamas noriu pasakyti keletą žodžių apie tuos uždavinius, kurie mūsų laukia ateityje. Pirmiausia, tai mes laukime Europos komisijos iš dalies pakeisto pasiūlymo, kuris padės patobulinti šengeno vertinimo mechanizmą ir kurį mes pradėsime svarstyti, kaip tikimasi, šį lapkritį. Be to, per artimiausius mėnesius turėtų būti baigta Bulgarijos ir Rumunijos vertinimo procedūra, o tai yra labai svarbus dalykas, nes nebejotinai tada atsiras galimybė suderinti visus sienų apsaugos klausimus su Šengeno erdvės sienų apsauga. Ir galiausiai Europos parlamento dalyvavimas uh, užtikrina demokratinę atskaitomybę laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Iš vienos pusės nebejotinai turi būti užtikrina demokratinė kontrolė, kita vertus reikalinga vengti kolizijų su uh, taikomomis saugumo priemonėmis ir uh, ataskaitos turinio konfidencialumo užtikrinimo. Dėkuoju. Dabar išklausykime gerbiamo kolegos Karlos Koelio. Jis yra mūsų komiteto pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisveikinti su visais kolegomis iš Lybė komiteto, taip pat norėčiau pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus. Na ir, vis, ir labiausiai sveikinuosi, aišku, su Portugalijos parlamento atstovais. Taigi pakalbėsiu apie Šengeno įvert, sistemos įvertinimą ir apžvelgsiu Šengeno 25 metų istoriją. Taigi prieš 25 metus penkios valstybės pradėjo dėrybas, norėdamos pagerinti e, be, situaciją dėl bendros erdvės jos norėjo užtikrinti kapitalo, e, prekių, paslaugų ir asmenų laisvą judėjimą. Tokiu būdu buvo sukurta Šengeno erdvė. Tai buvo žingsnis nuo rinkos Europos link piliečių Europos. Šengeno sutartis buvo viena iš sėkmingiausių sutarčių Europoje. Ir jos dėka buvo sukurtos galimybės kartu kovoti su organizuotu nusikalstamumu, užtikrinti policijos ir teismų bendradarbiavimą, taip pat jos dėka buvo įkurtos, įsteigtos tam tikros agentūros kaip Frontex, Europol ir Eurojust. Taip pat e, buvo e, gerinamas valstybių solidarumas. Dabar Šengen erdvę sudaro 25 valstybės narės, joje yra virš 42 tūkstančių kilometrų e, jūrų sienos ir virš 7 tūkstančių kilometrų e, žemės, sausumos sienos. Ateityje e, prie Šengen erdvės turėtų prisidurti naujos valstybės - Bulgarija, Rumunija ir Lichtensteinas. Taigi Šengeno dėka Europos piliečiai priartėjo. Tačiau tas laisvas judėjimas taip pat reiškia ir padidėjusią atsakomybę. Mums reikia bendrų atsakymų į tam tikrus klausimus. Kiekviena valstybė yra atsakinga už savo sienų priežiūrą. Aš čia kalbu apie visas. E, ES valstybės narės. Tačiau kita vertus taip pat reikia pasitikėti viena kita ir taip pat pasitikėti kitų valstybių narių taikomų priemonių veiksmingumu. Taigi Šengeno erdvė priklauso nuo to, kaip valstybės narės efektyviai vykdo sienų priežiūrą. Taigi svarbiausias dalykas čia yra priežiūra ir tos priežiūros veiksmingumas. Netinkama sienų priežiūra kelia grėsmę ES saugumui ir Šengeno erdvės saugumui. Taigi valstybės narės e, turi galimybę išduoti vieningas Šengeno erdvės vizas, taip pat e, jų policijos ir teismų e, institucijos gali bendradarbiauti, taip pat jos gerina išorės sienų priežiūrą. E, Šengenas, Šengeno sutartis visų pirma apibrėžė tarp valstybinį bendradarbiavimą. Tačiau vėliau, kai buvo pasirašyta Amsterdamo sutartis, tai vyko 90-aisiais metais, Šengenas tapo e, bendryje. Ir norėčiau pabrėžti kelias sritis, kuriuose vyksta e, ypač intensyvus bendradarbiavimas pagal Šengeno sutartį. Visų pirma, tai yra sienų kodeksas. Tai buvo didžiulis, didžiulė pažanga, nes tokiu būdu pagerėjo sienų priežiūra ir buvo galima įsteigti bendrą sienų priežiūros sistemą, kuri buvo numatyta Šengeno sutartyje. Toliau kitas svarbus aspektas yra bendras vizų kodeksas. Ir tokiu būdu buvo suvienodinti visi vizų klausimai ir vizų klausimų sprendimas. Toliau trečias svarbus aspektas yra bendras, bendros konsulinės instrukcijos. Tai taip pat yra Šengeno teisino dalis. Ji buvo įsteigta Amsterdamo sutartimi ir tokiu būdu yra kūriamas didesnis pasitikėjimas tarp valstybių narių. 2006 metais buvo įtraukti nauji elementai į šias instrukcijas, tai buvo biometrinių duomenų, e, fotografijų ir piršto atspaudų įtraukimas. Toliau kitas svarbus dalykas yra vis sistema. Tai yra, vizų, tai yra vizų sistema. Tai yra trečioji pagal dydį e, vizų sistema ir ji apima įvairias informacinės technologijas. Čia svarb, svarbiausias aspektas yra informacijos, informacijos pasikeitimas tarp valstybių narių ir tarp įvairių institucijų. Uh, pasikeitimas informacija dažniausiai vyksta elektroniniu būdu. Tai yra labai svarbus dalykas e, skatinantis ES saugumo stabilizavimą. E, tokiu būdu taip pat e, stiprinamas vizų bendradarbiavimas ir konsulinis bendradarbiavimas ES. Kad ir tokiu būdu užkertamas kelias vadinamam visa shopping kuomet yra ieškoma palankiausių vizų išdavimo sąlygų. Taip pat e, tai padeda kovoti su nelegale migracija. Ir e, yra sukūriamos sąlygos geriau gyveninti Dublino 2 direktyvą. Taigi atsakingos valstybės narės įgavo daugiau galimybių sprendžia tam tikrus klausimus. Ir tokiu būdu yra stiprinamas saugumas erdvėje. Taip pat, aišku, pagerėjo situacija e, kontroliuojant vizų išdavimą. Yra manoma, kad 2011 m. birželio 24 d. įsigalios nauja Šengeno e, informacinė sistema. E, dabartinė SIS sistema galioja nuo 1999 metų ir pagal ją įvairios agentūros gali e, teirautis įvairių duomenų, kurie reikalingi policijos ir teismų bendradarbiavimui pagrindinis akcentas vėlgi yra išorės sienų priežiūra bei vizų išdavimas. E, šios sistemos užduotis yra užtikrinti saugumą ir reglamentuoti migracijos klausimus, bei tuo pačiu užtikrinti laisvą asmenų judėjimą. Si sistemos pagalba taip pat yra ieškoma dingusių asmenų ir dingusių transporto priemonių. Taip pat e, ši sistema yra susijusi su Europos arešto orderiu bei e, be žinios dingusių nepilnamečių pa, paieška. Taigi ši sistema pagerina iki šiol egzistavusias bendradarbiavimo galimybės. Naujoji sistema vadinama SIS2 sistema. Ši sistema E, turėjo įsigalioti 2007 metais, tačiau e, buvo tam tikrų problemų. Dabar yra numatytas naujas komisijos e, tvarkaraštis, kurį šią savaitę patvirtino taryba. SIS2 sistema turės įsigalioti 2013 metais. Taigi iki, šio, iki to laiko e, veiks senoji sistema, vadinamoji SIS1 sistema. tai yra tam tikras Portugalijos nacionalinės sistemos klonas. Ir taip pat svarbu pabrėžti, kad įsigaliojus naujai e, sistemai ją administruos Prancūzija. Taigi, Šengeno informacijos sistema e, yra labai svarbus dalykas siekiant užtikrinti bendrą ES saugumą. Šiai sistemai nėra jokių alternatyvų, jokių tarp valstybinių susitarimų. Mes e, siekdami SIS2 sistemos bandome dar patobulinti tą ankstesnę sistemą ir atsižvelgti į technologijų pažangą. Taigi atrodo, kad mums pavyks pasiekti dar daugiau saugumo ir lankstumo, ypač kalbant apie e, biometrinių duomenų įtraukimą. Toliau e, Kitas aspektas yra Šengeno sistemos įvertinimas. E, grupė, kuri vertina Šengeno sistemą, vadinasi Ševal ir šios grupės darbo, už, darbo pagrindinės užduotis yra tokios, kad ji e, tikrina tas valstybės narės, kurios dar nori prisijungti prie Šengeno erdvės ir tikrina tas valstybės narės, kurios jau priklauso Šengeno erdvėjai. Ir čia yra labai svarbu kalbėti būtent apie tų valstybių priežiūrą, kurios jau priklauso Šengeno erdviai ir dėl to e, komisija dar šiemet parengs naujus pasiūlymus, kaip būtų galima geriau ir veiksmingiau įvertinti Šengeno sistemą ir kad Šengeno sistemos veikimas būtų skaidrus ir veiksmingas. Todėl yra labai svarbu e, įgyvendinti, įkurti tam tikras tarpvalstybinės nuostatas, kurios padėtų įvertinti Schengeno sistemą. Taip pat reikia tam tikrų priemonių, kurios padėtų įvertinti Schengeno sistemos veiksmingumą. Tačiau taip pat nereiktų pamiršti tokio dalyko, kad laisvė saugumo ir teisingumo erdvė reiškia bendrą visų mūsų atsakomybę. Už tai atsakinga ne tik komisija kaip e, sutarčių sergėtoja, už tai atsakingos taip pat ir valstybės narės. Pagrindinė jų atsakomybė yra užtikrinti išornių ES sienų priežiūrą. Taigi svarbus aspektas čia vėlgi yra pasitikėjimas, e, valstybių narių pasitikėjimas viena kita. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad ateityje prie Schengeno erdvės prisijungsiančios valstybės bus kontroliuojamos, bus prižiūrima, ar jos jau tinkamos prisijungti prie šios erdvės. E, Bulgarijos ir Rumunijos vertinimas jau yra beveik baigtas e, ir pabandysime greitų laikų baigti Lichtensteino įvertinimą. Schengeno erdvė yra esminis dalykas, kalbant apie laisvės e, saugumo ir teisingumo erdvę. Čia mes pasiekėme didžiausią integracijos lygį. Čia yra taikoma daug bendrijos priemonių ir manau, kad mes galime veiksmingai spręsti bendras problemas ir geriau koordinuoti tų problemų sprendimą. Dėkoju. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį poniai Anmarija Skofie, kuri yra e, Prancūzijos Respublikos senatorė. Pirmininkė. E, ponai ir ponios. Praėjo 25 metai po Šengeno sutarties pasirašymo 85 metų birželio mėnesį. Ir mes e, galime grįžti atgal, pažiūrėti į istoriją, į geopolitinius poslinkius mūsų teritorijoje. E, žinome, kad pirmiausia penkios valstybės narės pasirašė sutartį, o dabar Šengeno zona apima beveik visas ES narės, įskaitant tris šalis nepriklausančias sąjungai. E, buvo mūsų darbo pradžia laisvas asmenų judėjimas, šio principo įtvirtinimas ir paskui e, papildytas šis siekis kitais tikslais E, buvo e, pirmiausia norima panaikinti sienas tarp valstybių narių ir sukurti išorės sieną, e, nustatant, įkuriant pasienio kontrolės punktus įvažiuoti į eurozoną, kurioje užtikrinta laisvė, saugumas ir saugoma viešoji tvarka. Pirmieji dešimt metų. Um, pastarėjai dešimt metų buvo didžiulių permainų metai Europos Sąjungoje. Žinome, kad griuvo Berlyno siena ir jeigu pasižiūrėsime į tai, kas įvyko praėjus dešimčiai, metai, dešimčiai metų po sutarties pasirašymo, tai 95-97 e, metais įvyko pokyčių e, atsirado tam tikrų teisino pakeitimų ir dabar jau galime kalbėti apie e, tam tikrą patirtį teisingumo teismo praktiką šioje srityje, kuri per visus tuos metus yra išplėtota. Aš dabar nekalbėsiu apie visas priemonės, nes e, prieš mane jau kalbėjo kolegos jas pristatė. Norėčiau paminėti gal problemas labiau susijusias su priemonėmis. Pirmiausia, e, bendrųjų priemonių taikymas ir antras dalykas - demokratinės kontrolės Šengeno e, zonoje stiprinimas. Aš išskiriu šias dvi problemas. E, Prancūzijos Senato teisėkros komitė komitetas nagrinėja šias problemas ir aš esu šio komiteto nariai. E, taigi, pirmoji problema susijusi su Schengeno informacijos sistema. Galvojama, kaip e, derinti politiką ir kaip užtikrinti valstybių narių vidaus saugumą. Tačiau tai gali būti įtvirtinta tik tai e, koordinuojant, derinant informaciją, kuri yra būtina tiek policijai, tiek teisminėms institucijoms. E, turi būti sudarytos galimybės kontroliuoti, kas įvažiuoja ir išvažiuoja per išorės sienas. SIS yra mūsų sistemos kertinis akmuo Tai yra centrinė duomenų bazė susijusi su nacionalinėmis duomenų bazėmis, kuri užtikrina laisvą informacijos judėjimą būtiną e, tarp valstybių narių. Ir čia reikia taikyti procedūras ir priemonės, e, kurios taip pat susijusios su laisvo asmenų judėjimo ir prekių judėjimu. E, reikia kalbėti šiame kontekste apie du tikslus ir reikia galvoti apie, apie tai, kaip, kaip suteikti kaip galima daugiau informacijos ir užtikrinti tuo pačiu metu asmenų privatumą. Mano kolegos praeitą savaitę pateikė įstatymo projektą, kaip galima užtikrinti didesnį asmens duomenų apsaugą e, įgyvendant ES teisės aktus. Ir SIS sistemoje, informacinių technologijų sistemos e, naudojamos yra. Ir ponas Kalio minėjo antrosios kartos sistemą, kuri bu, bus pagrįsta naujomis technologijomis, bus pažangesnė. Tačiau kol kas ši antroji sistema nėra įdėkta, egzistuoja nemažai techninių problemų, reikia taip pat surinkti nepaprastai daug naujos informacijos. Taip pat manau, kad mes turime teisę prašyti finansinių sprendimų, kurie leistų e, pereiti nuo SIS 1 į SIS 2 sistemą. Ir reikia kelti klausimą, ar numatytas finansavimas buvo realus E, reikia dalytis nuomonėmis apie tai. E, komisija kalba apie 13 milijonų eurų šiam projektui, papildomą poreikį 13 milijonų. Ir valstybės narės taip pat turi žiūrėti, kas bus skirta. 3 milijonai turi būti papildomai skirta. Uh, Taigi e, tikimasi, kad iki 13 metų SIS pereis į SIS 2 ir Prancūzija vis tik tai e, kelia klausimus dėl pereimo. Mes e, šiais metais įvykdėme pirmuosius bandymus ir sakome, kad SIS 2 turi būti tokio pat patikimumo kaip ir dabartinė sistema. Europos audito rūmai turėtų atlikti auditą kitais metais dėl šio projekto. Informacijos e, sistemos kūrimas, valdymas e, kelia tam tikrų problemų ir Prancūzija tai suvokia ir Senatas pateikė pasiūlymą perkelti e, valdymą sistemos laikinai struktūrai esančiai Strasbūre ir tai buvo padaryta, pasiūlymas pateiktas dar šeštaisiais metais. E, mes gal. Sistema apima labai daug informacijos sistemų susijusių su teisingumo ir saugumo erdve ji yra labai sudėtinga ir Manau, kad mes visi suprantame, jog reikia labai tvirtų priemonių plėtoti informacijų sistemams, joms valdyti. Taip pat reikia galvoti apie sąlygas, pagal kurias e, bus e, dėgiamos vertimo priemonės, kurių nori taryba. Taip pat reikia žiūrėti, kokios yra komisijos ir valstybių narių prerogatyvos. Uh, E, papildomas laikas, kuriuo reikia pereiti prie SIS-2, gali tapti galimybę e, sukurti bendrą metodą, e, pagal kurį bus numatyta, kaip tarp valstybių narių keistis geriausia praktika. Demokratinės kontrolės sustiprinimas. Šengeno zona susijusi su politika E, tiesiogiai liečiančią valstybių narių suverenitetą ir žmonių laisvės. Labai svarbu, kad piliečių atstovai Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai galėtų atlikti veiksmingą priežiūrą taikomų priemonių. Mes jau seniai, Prancūzijos senatas seniai to reikalaujame, tą darėme keletą kartų ir mūsų asamblėje pasiūlė kurti tam tikrą asociaciją e, nacionalinio Europos parlamento, e, taip pat minimas e, Europolas, Eurojustas ir pritimtos atitinkamos rezoliucijos, kurios ragina sukurti tam tikras struktūras, kad nacionalinių parlamentų, Europos parlamento nariai galėtų e, turėti galimybę vertinti Europolo veiklą. Prancūzijoje šiuo metu 2008 metų konstitucinis įstatymas yra e, pratestas jau galiojimas, pratestas, kad būtų galima e, veikti pagal priemonės, e, vertinti priemonės, kurios priimamos Europos Sąjungoje. Europos ir nacionalinių parlamentų priežiūra gali tik tai sustiprinti patikimumą, autoritetą veiksmų keičiantis informaciją. E, piliečiai labiau pasitikės keitimosi sistemomis, jeigu bus vykdoma priežiūra. Kol kas e, Šengeno istorijoje ne viskas yra tobula, tačiau 25 metai rodo, kad mes galėjome visi dirbti kartu, kad ieškojame atsakymų į iššūkius, e, iššūkiams ir problemams ir e, kad atsakymai yra susijęs su veiksmingu solidarumu. Mes tikimės, kad kitų metų kovo Rumunija ir Bulgarija galės prisijungti prie mūsų ir kad jos vadovausis tą pačią dvasę, užtikrinant saugumą teisim ir teisingumą bei laisvę. Ačiū. O dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, ponas Ceipov iš Bulgarijos parlamento pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Du 2011 metų kovą mes prisijungsime prie Šengeno ir tai mūsų prioritetas. Mes jau Dabar pradėjome koordinuoti veiklą tarp skirtingų institucijų ir mes siekiame dabar jau įvykdyti Šengeno reikalavimus, tai yra užtikrinti saugumą prie išorės sienų, o šios sienos e, yra virš 200 km, 260 Mes taip pat siekėme suderinti savo teisės aktus su e, Šengeno teisynų, kad e, būtų galima taikyti techninės priemonės, taip pat panaudoti reikalingą įrangą. Mes e, kreipiamės į kitas šalis, vadovaujamės jų gerą praktiką E, Bulgarijos vyriausybė ėmėsi tam tikrų iniciatyvų. Ir mes to tęsėme dėrybas dėl prisijungimo prie Šengeno, kad galėtume kaip galima geriau pasiruošti ir taip pat skiriame, nežiūrint, krizės finansavimą. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Daug kontraktų dėl įrangos įsigymo yra sudaryta su uh, valstybėmis narėmis uh, ir suma yra 224 milijonai eurų. Mes taip pat pasitelkėme Europos ekspertus ir patys vertiname savo pasirengimą, nustatėme uh, trūkumus ir ėmėmės būtinų priemonių tam, kad būtų galima trūkumus pašalinti. skirting, įvairūs ekspertai pateikė ataskaitas ir mus e, tos ataskaitos padrasina, skatina žengti į priekį. Taip pat, aišku, pateikta nemažai rekomendacijų, kaip pagerinti tam tikrus aspektus. Ir taip pat e, mes žiūrime, kaip toliau dėkti priemonės. E, šių metų birželio pabaigoje, 19 birželio, Europos parlamentas yra patvirtinęs paskutinės taisyklės dėl SIS e, taikymo. Ten numatoma data, kada Bulgarijos sistema turėtų įsilieti į bendrąją sistemą. Mes e, ėmėmės visų priemonių, kad galėtume kad galėtume e, pateikti visą informaciją, taip pat, kad užtikrintume pagarbą žmogaus teisėms taikant visas taisyklės susijusias su asmens duomenimis. Ir mes tikimės įsto, prisijungti prie šiandieno erdvės kitų metų kovo mėnesį. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad visų pirma reikia užduoti vieną klausimą. Ar sienų panaikinimas Šengeno erdvėje, ar iš tiesų jis sukuria kažkokias naujas sąlygas. Man atrodo, kad visus 25 metus mes darėme esminę klaidą. Buvo sukurta tam tikra erdvė, joje buvo panaikintos vidinės sienos, tačiau kas priklauso tai erdviai, ar tai yra ES piliečiai, ar tai yra kažkokia kažkokia struktūra, kurią galima būtų pavadinti e, moderniuoju Big Brother. Man atrodo, kad mes iš tiesų padarėme klaidą ir ta klaida yra ta, kad mes nekreipiame dėmesio į valstybių narių kažkokius nusiskundimus ar kritinės pastabas dėl žmogaus teisų pažeidimų. Taigi turiu pabrėžti, kad nėra vieningos nuomonės dėl šios sistemos veiksmingumo ir todėl bus sunku įvertinti šios sistemos veiksmingumą. Manau, kad turime teisingai įvertinti tam tikrus dalykus. Todėl kyla klausimas. Kaip valstybės narės galėtų ES pasakyti, kad Šengeno e, sistema, e, kuri yra vienas iš ES e, pamatų, kaip, kaip galima jį pakritikuoti tą pamatą, kaip galima kreiptis į Europos Sąjungą. Nes galbūt ES piliečiams rūpi visai kiti dalykai ir manau, kad būtent tai turėtų būti mūsų prioritetas. Mes turime sengtis apsaugoti piliečius nuo tokių nusikaltimų kaip prekyba narkotikais, pinigų plovimas ir uh, organizuotas nusikalstamumas arba terorizmas. Būtent nuo šių, šių grėsmių mes turime apsaugoti savo piliečius. Ir esminis klausimas yra, ar mums tai pavyks padaryti še, per Šengeno sistemą. Ir kai išgirdau, kad ir Šveicarija priklauso Šengeno sistemai, tai man iš vis kyla klausimas, kaip Šveicarija apskritai gali veikti Šengeno erdvė, nes ji juk neišduoda duomenų, e, duomenų apie bankų sąskaitas tokių žmonių, kurie, kurie yra persekiojami dėl tam, tikrų, dėl tam tikrų nusikalstamų veikų. Tai manau, kad tai yra taip pat nusižengimas e, visai europiniai idėjai. Libė komiteto atstovas. Ačiū, ponia pirmininkė. Esu dėkingas visiems pranešėjams už pateiktą informaciją. Aš asmeniškai manau, kad Šengeno erdvė yra vienas ryškiausių Europos gebėjimų gerinti, tobulinti mūsų visų gyvenimą simbolis. Kaip ponas Koelio sakė, Šengeno erdvės projektas buvo itin sėkmingas ir per pastaruosius 25 metus dar labiau įtvirtino vienybę Europoje. Europos teisingumo, laisvės, saugumo erdvė gali egzistuoti tik tai, jeigu užtikrinamas laisvas piliečių judėjimas. Šengeno vertinimo sistema yra paprasta, skaidri ir veiksminga. Ir tai reiškia, kad tiek dabar, tiek ateityje mes galėsime užtikrinti mūsų vidaus saugumą bei taip pat valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą. Norėčiau pasinaudoti ponios Eskofie iš Prancūzijos dalyvavimu čia ir užduoti jai klausimą. O klausimas būtų toks. Ar jūsų nuomonė pastarojo meto įvykiai Prancūzijoje gali versti mus abejoti Šengeno erdvės buvimo nauda ir teisingumu. Prancūzijos vyriausybė jau faktiškai patiliukais atrodo įspėjo Rumuniją, kad ji negalės prisijungti kitą pavasarį prie bendro Šengeno erdvės. Galbūt tokie signalai pasiūsti per anksti ir reikėtų palaukti, ką apie tai pasakys taryba. Ar tarybos nuomonė Rumunija galės įsilieti į Šengeno erdvę? O gal tiesiog bus pasinaudota ataskaitos galimybę, nes ataskaita apie Rumunijos pasirinkimą Šengeno erdvai bus rengiama Čekijos senato atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už pranešimus. Turiu pasakyti, kad Čekija yra viena iš paskutiniųjų valstybių narių, kuri iki šiol prisijungia prie Šengeno erdvėjas. Ir manau, kad mūsų piliečiai labai patenkinti šią galimybę, nes tokio prisijungimo psichologinis poveikis yra nebejotinai svarbus jūsų nebetikrina prie sienos ir jūs iš tiesų jaučiatės vienos bendros erdvės dalimi. Čekijos piliečiai taip pat išvyko gyventi į kaimininės valstybės po to, kai Čekija prisijungė prie Šengeno sistemos. Ir aš manau, kad tokiu būdu kaiminės valstybės supras, jog Čekijos piliečiai nekelia jokios grėsmės. Kita vertus, reikia galvoti ir apie tai, ar kitose valstybėse gerbiamas mūsų piliečio rūmas. Aš pats esu patyręs patikrinimą, važiavau greitkeliu Priešais mane atsidūrė automobilis užrašus, sekite paskui mane, mane sustabdė stovėjimo aikštelėje ir labai kruopšiai patikrino mano automobilį. Aš vykau privačiais tikslais, bet turiu pasakyti, kad pojūtis nebuvo malonus ir manau, kad ir kiti Čekijos piliečiai nesidžiaugia tokiais patikrinimais. Suprantu, tokius tikrinimus būtina atlikti, bet būdas, kaip tai yra daroma, tikrai nėra pats geriausias. Ačiū, ponas Lenk ponas Kaliževskis Lenkijos senato vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš suprantu, kad e, suprantu gerai, ką sakė mano kolega iš Graikijos, bet ar kolega iš Graikijos bevelėtų, kad ES atsirastų vidaus sienos? Vakar mes kalbėjome apie Frontexo agentūrą, kuri Mano galva ir atsirado išsiplėtus Šengeno erdvai ir kilus poreikiui gerai saugoti Šengeno ir apskaitai ES išorės sienas. Lenkija iš savo pusės užtikrina, kad sklandžiai vyktų, pavyzdžiui, tarp Lenkijos, Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos, Lenkijos ir Kaliningrado, kuris yra autonominė Rusijos sritis um, judėjimas. Ir mums rūpi pasienio bevisis judėjimas. Tai labai svarbus dalykas. Bendravimo požiūrio nes tokiu būdu Šengeno erdvė priartėja prie tų trečiųjų šalių, kurios dar negali įstoti į Europos Sąjungą. Man regis, Šengeno erdvė leidžia mums priartinti tas kaimininės valstybės. Taip pat, manau, turėtume pademonstruoti savo kaiminėms už ES ribų, kad jų ateitis yra Europa o ne Aziją. Ačiū. Pone Jotova, Libė komitetas. Dėkuoju, pirmininkė, tik klausimą norėčiau pateikti. Pone e, Kiopens, gal galėtumėte mums pateikti informacijos apie Rumuniją ir Bulgariją. Žinau, kad jūs dirbate dabar ties atitinkamais dokumentais. Taip pat norėčiau paklausti apie septynių kriterijų programų vertinimą e, ir kaip tos dvi šalis yra pasirengusios pagal šios kriterijus prisijungti prie Šengeno zonos. Dėkuoju dabar ponė Ernst iš Lybė komiteto. Dėkoju. Norėčiau pasakyti du dalykus. Šengenas e, buvo labai giriamas, tačiau Šengenas nėra kažkas daugiau kaip tam tikras rėmas, kuriame galima kurti laisvą judėjimą. Tačiau mes turime tada galvoti, kokiu turiniu užpildysime tą rėmą. Kitas dalykas yra, kaip mes užtikrinsime savo piliečių gyvenimo sąlygas, kas yra daroma, kad, e, kad jos pagerėtų. Ir man atrodo, kad Šengeno sistema kol kas tik ir liko rėmas, be to turinio. Tai toks būtų jos realistinis įvertinimas. Toliau kitas dalykas. Uh, SIS2 e, sistemą. Jūs žinote, kad ši sistema yra ginčitina dėl finansinių, dėl techninių ir dėl politinių priežasčių. Tačiau reikia pažiūrėti, kad jeigu mes įsigilinsime į tos duomenis, kurie čia bus renkami, tame tarpe ir slapti duomenis, tai būtent kyla tam tikrų klausimų. Praėjusią savaitę Europos parlamento biudžeto komitetas nutarė, nebeskirti lėšų tolimesniam SIS2 sistemos vystimui. Taigi 2011 metais nebus tam tikrų lėšų šios sistemos tolimesniam kūrimui, nes biudžeto komitetui kyla abejonių dėl šios sistemos būtinumo. Taigi norėčiau užduoti klausimą mūsų svečiams, kaip jūs vertinate uh, SIS-2 sistemos tolimesnį vystimasi. Aš pati jį vertinu labai skeptiškai. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Ačiū. Thank you. Mrs. Danoka. Dėkuoju, ponė Ždanoka, Libė komiteto atstovė. Dėkui, pirmininkė. Naudojasi proga ir pateiksiu klausimą gerbiamam Siaupens e, tarybos atstovui. E, galbūt dabar pateiksiu kitokį požiūrį į Šengeno e, zoną. Žinau, kad, žinome, kad dvi šalis nepriklauso eurozonai, tai yra Junktinė karalystė ir Airija. Dabar net negalime suderinti reikalavimų dėl sienos perėjimo e, tarp tų dviejų valstybių narių ir e, vizų reguliavimo sistemos narių. Tačiau egzistuoja tam tikros priemonės taryboje ir e, laisvo žmonių dėjimo srityje šios valstybės narės taip pat dalyvauja tam tikrose priemonėse. Ir noriu paklausti apie tuos asmenys, kurie nuolat gyvena Šengeno zonoje ir jeigu jie yra trečių šalių piliečiai. Ar yra tam tikrų žingsnių ar ketinimų pagerinti jų e, situaciją jiems vykstant į tas dvi šalis - Britaniją ir e, Airiją. Kalbu apie tą žmonių kategoriją. Ir atvirkščiai. Ar, tie, ar numatomos priemonės, kurios palengvintų m, tų žmonių įvažiavimą į Šengeno zoną iš Britanijos ir Airijos nuolatiniam gyvenimui? we have time for reactions from our panellists so i suggest Uh, Kągi, mūsų pranešėjai turės galimybę dabar atsakyti ir suteiksiu visiems galimybę pasisakyti tokią tvarką, kokie jie patys skaitė pranešimus. Ponės Coipens. Dėkoju, kalbėsiu olandiškai. Dėkoju už visas jūsų pastabas, už jūsų reakcijas. Uh, daug pasižymėjau ir dabar pabandysiu trumpai sureaguoti į jūsų išsakytas mintis. Tačiau dar norėčiau pakomentuoti pono Koelio pasisakymą dėl tų valstybių, kurios jau, šeng... kurios jau priklauso Šengeno erdviai vertinimo. Norėčiau pabrėžti, kad vertinimas yra atliekamas po yra atliekamas labai rimtai. Ir tai jau buvo ir pagal pirmąjį mandatą, ir pagal antrąjį mandatą. Tai reiškia, tas vertinimas nėra paviršutinis kažkoks. Pagal antrąjį mandatą buvo įvertinta neseniai Belgija ir tai iš tiesų vyko labai e, rimtai. Toliau dėl, Graikijai, dėl kolegos iš Graikijos pastabos dėl duomenų apie nusikaltelius. Aš Esu tarybos darbo grupės pirmininkas ir galiu pasakyti, kad mes turime labai aiškius įgaliojimus dėl e, nusikalstamumo lygio e, įvertinimo. Taigi iki šiol mes negalėjome prieiti vieningos nuomonės dėl šitų duomenų. Toliau dėl termino, per kurį Bulgarija ir Rumunija turėtų prisijungti prie Schengeno erdvės. E, dar šiuo metu yra vertinamos šios valstybės, tai užtruks. Toliau SIS įvertinimas. Šiemet tas įvertinimas turėtų baigti, būti baigtas ir e, gruodžio 6-12 dienomis turės būti pateikta to įvertinimo ataskaita. Na ir paskutinis klausimas dėl Jungtinės karalystės čia yra įvairių aspektų, dėl kurių yra atsakingos valstybės narės. Ir jeigu kažkas keičiama valstybėse narėse, tai e, viršyje mūsų įgaliojimus mes negalime kištis. Todėl mūsų tarybos darbo grupė negali nagrinėti tokių klausimų. Taigi tokie būtų mano trumpi atsakymai į tai, ką pasižymėjau. Ačiū. Ačiū. Ponas Koelio. Ačiū, ponė pirmininkė. Trys pastabos iš mano pusės. Pirmiausia, dėl to, ką pasakė kolega iš Graikijos. Aš neapgailestauju visai dėl to, kad buvo priimtas sprendimas atsisakyti vidaus sienų, nes tai buvo gerai Europai ir piliečiams, dėl tų priežasčių, kurias aš jau minėjau savo pranešime. Tai yra dėl to, kad įsiplėtė laisvės irdį, paspartėjo turizmas. Ir aš manau, kad europiečių gyvenimas būtų buvęs daug sunkesnis ir pasunkėtų, jeigu mes tą sieną sugražintume. Taigi, aš manau, sprendimas, kuris buvo priimtas, buvo teisingas. Taip pat nemanyčiau, kad reikėtų Šengeno informacinę sistemą kvalifikuoti kaip Orvelo didįjį brolį. Jeigu nusikaltęs asmuo kerta Portugalijos sieną tai vyksta toliau, nes vidaus sienų nėra, atsiduria Ispanijoje ar dar kažkur. Ir policija vienoje ar kitoje šalyje, na sakykime, Portugalijoje, turi žinoti, kokius perspėjimus kitų valstybių narių teisės saugos institucijos yra pateikusios dėl vieno ar kito asmens. Aišku, kai mes kalbame naujas technologijas, naujas duomenų bazės, visada kyla pavojus, kad kažkokia sistema pradės mus stebėti, taps tuo didžiuoju broliu. Bet egzistuoja asmens duomenų apsaugos taisyklės ir manau, jomis galime didžiuotis. Taip pat galime didžiuotis, kaip vykdome tas taisyklės. Dabar dėl SIS2 sistemos. Norėčiau pažymėti, o bet apie tai buvo kalbėta, kad Europos parlamentas nusprendė išaldyti tą atskirą biudžeto eilutę. Ir matyt reikės imtis priemonių, kad tuos pinigus būtų galima panaudoti, jeigu Europos komisija pateiks mums visą informaciją, kurios mes prašome. Mano galva, antrosios kartos Šengeno informacinė sistema yra būtinas dalykas dėl įvairių priežasčių Bet svarbiausia iš tų priežasčių yra saugumo užtikrinimas. Savo pranešime labai trumpai paliečiau šį klausimą. Taigi, pabandysiu motivuoti. Pirmas dalykas. Mes renkame ir įvedame biometrinius duomenis. Nes dabar prie sienų mes susidurėme su taip vadinamo Jono Jonaičio problema. Nes mes sustabdome vieną asmenį kurio pavardė ir vardas sutampa su duomenų bazėje esančio asmens vardu ir pavardę. Ir tada pareigūnas gali nutarti, kad tas asmuo yra pavojingas, nors tikrasis e, negerėtis Jonas Jonaitis galbūt yra kažkur kitur ir klajoja laisvai. Ir tada labai sunku įrodyti, kad tas, kuris sulaikytas prie sienos, nėra tas Jonas Jonaitis, kurio ieško. Ir biometriniai duomenys kaip tik ir padės išspręsti šią problemą, lygiai kaip padės išspręsti suklastotos tapatybės problemą. Dabar tarpusavio perspėjimų susijimas. Tai dar viena priemonė, kuri leidžia padidinti saugumą dabartinė sistema kaip veikia. Sakykime, pavokta kažkokia kreditinė kortelė. Ir mes galime tik tai pasiūsti užklausą į sistemą ar kur nors yra informacijos apie tokią kortelę, bet jokios kitos informacijos tai nėra. Todėl reikia susijęti informacijos segmentus tarpusavėje. Be to, Daugiau informacijos duomenų bazė leis susijęti kreditinės kortelės panaudojimą nusikalstamais tikslais. Ir Dar vienas dalykas. Auto, jeigu pavoktas automobilis, kuris, pavyzdžiui, panaudotas e, teroristinės grupuotas arba pedofilijos tinklo, tai dar kitas dalykas. Ir tai yra labai skirtinga informacija, kurią bus įmanoma kaupti SISDU sistemoje ir atitinkamai panaudoti. Todėl mums reikia tos sistemos. O dabar pabandysiu atsakyti poniai Repovai. Uh, ir kolegai iš Bulgarijos parlamento. Dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno erdvės. Dirbdamas Europos parlamente turėjau galimybės bendrautai susitikti su Bulgarijos vidaus reikalų ministrų. Ir praėjusią savaitę šiam sakiau, kad ES yra Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie Šengeno erdvės laikomas politiniu prioritetu. Mes tikrai norime, kad šios dvi valstybės taptų Šengeno erdvės dalimi. Tačiau norint prisijungti prie Šergeno erdvės, nepakanka vien tik politinės valios. Reikalinga atitikti Šengeno sistemos kriterijus. Vertinimo mechanizmas yra visiškai objektivus. Ir Kaip žinote, jis sudaro kelios dalis, kiekvienu atveju vertinant remiamas aiškiais kriterijais ir turi būti pritarta, kad kriterijai tenkinami vienbalsiai. Dabar jau nuo pačių šių valstybių, Rumunijos ir Bulgarijos, priklauso, ar jos įrodas, kad visiškai tenkina visus Šengeno erdvai nustatytus kriterijus reikalingus užtikrinti saugumą ar teisingumą. Nepamirškite, šioje srityje labai daug e, dirbama remiantis tarpusavio pasitikėjimo principų. Taigi reikia žinoti, kad Rumunijos ir e, Bulgarijos pasienio tarnybų vykdoma sienos kontrolė atitinka tą standartą ir tą lygį, kurį užtikrina kitos valstybės narės. Tikiu, kad vertinimas bus baigtas artimiausių metų ir Bulgarija bei Rumunija galės prie mūsų greitų laikų prisijungti. Dėkuoju. Ponui Koelijo, dabar ponė Skofie. Dėkui, pirmininkė. Aš sureaguosiu į vieną svarbiausią pastebėjimą. Išklausiau visų kalbėjusių. Ir reikia pasakyti, kad mes visi suvokiame, jog pilietis yra svarbiausias Šengeno ir Europos strategijose. Tai yra e, labai svarbus dalykas. Svarbiausia užtikrinti laisvę judėti piliečiams ir tai yra mūsų svarbiausias siunčiamas signalas. Pabandysiu Jums pristatyti Prancūzijos poziciją dėl nesenų, nes, dėl nesenų įvykių, kuriuos minėjote. Iš tiesų, kai kurioms kaiminėms šalims buvo sudėtinga e, su, sutikti su tuo, kas įvyko, ypač nežinant e, daugiau. Mes Prancūzijoje radome, nu, nustatėme 9 milijonus e, Europos piliečių identifikavome, 9 e, milijonus piliečių, kurie gyvena didelėme skurde ir jie yra diskriminuojami savo šalyse. Reikia užtikrinti, kad tie žmonės būtų geriau integruoti savo šalyse. Tai yra ir europinio masto problema. Norėčiau taip pat pasakyti, kad jau keletą mėnesių mūsų vyriausybė dirba. Mes siunčiame žmonės į Bukareštą. Ten mūsų atstovai susitiko su Rumunijos ministrais e, dirbančiais integravimo, piliečių integravimo srityje. E, Rumunija įsipareigojo atsiųsti keturis pareigūnus e, padėti policijos e, pareigūnams Paryžiuje, kad padėtų e, išformuoti tam tikras nusikalstamas grupuotės. Svarbiausias dalykas - užtikrinti tų gyventojų orumą sudėtingose situacijose. Prancūzija e, šią problemą jau nagrinėjo keletą kartų ir pabrėžiama, kad mes visuomet norime visiškai atitikti Europos teisės principams. Galbūt e, atsitiko, buvo padaryta keletas lingvistinių klaidų, aš nesiplėsiu daugiau čia, bet e, noriu pasakyti, kad e, parvešiu jūsų nuomonę į savo šalį. Įsiklausiu tai, ką jūs sakėte sakėte. Ir dar pasakysiu, kad kiekviena šalis turi užtikrinti, jog būtų laikomasi įstatymų. Ir kilmės šalis taip pat dėl savo piliečių turi prisimti tam tikrą atsakomybę. Pažiūrėkime į sutarties trečiąjį straipsnį. Jūs paprasčiausiai tikriausiai nenorite išsiųsti savo piliečių į kitas šalis. Jūs norite, kad e, tie piliečiai būtų vertinami, kad, būtų, kad būtų užtikrinamas jų orumas. Taip pat reikia supratimo tarpusavio tarp valstybių narių. Manau, kad ateitie mes turėtume būti, e, vadovautis principu atleisk ir pamiršk Aišku, kad Prancūzijos vyriausybė toliau gilinsis į situaciją. Taip pat jau yra paskelbta finansinės pagalbos planai, gana nemažos finansinės pagalbos. Prancūzijos vyriausybė taip pat užtikrins, kad visos išlaidos būtų teisingai panaudotos tam, kad E, mūsų aptariamoms e, gyventojų grupėms būtų užtikrintas jiems priklausantis orumas. Labai ačiū Jums visiems, atlikome visus darbus laiku. E, vyko dvi darbo sesijos, o dabar galėtume pradėti paskutinę mūsų dviejų dienų seminaro sesiją. Padarysime apibendrinančias išvadas. Ir norėčiau pakviesti dabar Olga Ciren, e, Belgijos senato senatorė, kad galėtume apibendrinti diskusiją. Tai bus paskutinė mūsų darbo dalis.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 J'essaierai de passer ces minutes. Gerbiami kolegos, gerbiami nariai, dar kartą dėkuoju Jums už supratimą. Prašyčiau visų susėsti, tokiu būdu jūs padėsite e, mums e, gražiai baigti paskutinę seminaro dalį. Tai baigiamoji sesija, kuri e, tebe vyksta, nariai norintys dalyvauti ar pasisakyti gali tą padaryti, išklausę apibendrinimų, kuriuos taip pat ir išgirsime. Pirmiausia, aš pats, kaip Libe komiteto pirmininkas, apibendrinsiu mūsų darbą. Labai stengsiuos laiku, kad būtų viskas baigta, kad galėtumėte išvykti laiku, nevėluodami. Žinau, kad jūs visi atvykote iš skirtingų valstybių narių. Taigi Dar kartą labai dėkoju Jums, kad atvykote, mums labai malonu, tenka didžiulė garbė surenkti tokį tarp parlamentinio komiteto posėdį. Vyko bendros diskusijos, buvo keičiamasi nuomonėmis, pasisakė nacionalinių parlamentų nariai iš visos Europos Sąjungos taip pat Europos parlamento atstovai. Baigiamoji sesija nėra skirta tam, kad iš naujo pradėtume nagrinėti ką nors ar kad e, kažkokius naujus elementus e, pristatytume. Jau daug išklausėme nuomonių, labai daug girdėjome jų per įdomias ir naudingas diskusijas. Dabar keletas išvadų ir baigiamųjų pastebėjimų. Dabar mes e, dalyvaujame tame, tam tikrame parengiamajame etape ir rašoma nauja Europos procedūrų skyrių Manau, kad svarbiausias dalykas yra Lisabono sutarties įsigaliojimas. Jie iš tikrųjų nepaprastai svarbi. Dabar laisvės saugumo ir teisingumo erdvė, kuri pirmiausia 97 metais raštė Amsterdamo sutartį, tapo savarankiška, e, savarankiško Europos e, tikslu ir dabar atsiranda nuolatinė sąveika tarp Europos ir nacionalinio ligmens, galima sakyti, tarp Europos ir nacionalinių parlamentų tam, kad laisvės, saugumo ir teisingumo dalykai būtų geriau užtikrinti Europos piliečiams. pagrindinės teisės yra įrašytas Lisabonos sutartį, turime ir pagrindinių teisių hartiją, kuri yra sutarties Lisabonos elementas. Nereikia niekuomet jos pamiršti. Taip pat nepamirškime, kad e, Lisabonos sutartis yra ne tik e, peržiūrėta e, sutartis e, dėl ES funkcionavimo, bet kad jos, jai priklauso ir pagrindinių teisių hartija, kuri yra teisiškai saistanti. Piliečiai dabar tampa centru Europos konstrukto. Taip pat labai svarbus tampa, tampa demokratinio atskaitomumo procesas. Jis užtikrins didesnį legitimumą taip pat ir veiksmingumą. Todėl labai svarbu mums veikti teisingai, ypač įtvirtinant subsidiarumo ir proporcingumo principus. Tai yra elementai, kurie labai svarbu šioje sityje ir sustiprina ryšius tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Turime dirbti kartu mūsų laukia sunkus ir ilgas darbas, o šis dialogas e, skirtas aptarti ES e, vidaus saugumo strategijos dalykams ir struktūroms, kurios yra susijęs su šia sitimi, e, ypač kozi, nuolatinis vidaus saugumo komitetas. Taip pat e, nepamirškime, kokios svarbios nacionalinės saugumo strategijos ir ES teisės aktai. Todėl mes Džiaugiamės bet kuriuo pasisakymu padarytų per šį seminarą trukusį dvi dienas. Taip pat ir kritika labai naudinga. Reikia aptarti svarbius dalykus ir mes būtent tą ir darėme per pastarąsias dvi dienas. Ši proga taip pat pademonstravo faktą, kad mes pradedame naują bendradarbiavimo etapą. E, galvodami apie agentūras, jų įsidėstymą laisvės saugumo ir teisingumo sistemoje. Ir dabar e, mūsų tikslas užtikrinti didesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Reikia siekti, kad agentūrų veikloje nebūtų dubliavimo, kad bus užtikrintas proporcingumas ir taip pat solidarumas, e, kuris bus naudingas kiekvienai valstybei nariai. Todėl e, labai svarbu atsiminti tuos dalykus bendradarbiaujant ir užtikrinant griežtą parlamentinę priežiūrą tiek Europos, tiek nacionaliniu mastu. Tai reiškia, kad komisija turėtų paspartinti agentūrų įvedimo į Lisabono sistemą procesą. Reikia, kad darbai baigtųsi, parengėmiai darbai baigtųsi iki kitų metų pabaigos. Praėjus dviems metams po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Mes žinome, kad darybos jau vyksta, tačiau reikia prireiks daug laiko Darybos nebus lengvos, tačiau tikimasi, kad e, tekstai e, Lisabonos procesui bus baigti iki 13 metų pabaigos. Kalbu apie trečiąjį būsį ramsti. Numatytas dviejų metų laikotarpis, e, keliarių metų laikotarpis, tačiau mes galime jį sutrumpinti. Taip pat valstybės narės turi rasti pragmatišką būdą, kaip Europos ir nacionalinių um, mastu būtų galima gauti informaciją, kuri reikalinga demokratiniai e, priežiūrai. Tai susiję su atskaitomybė ir su mūsų užduotis ir pareigas prieš piliečius, kuriems atstovaujame. Reikia užtikrinti, kad e, visi dalyvavę šiame seminare ir toliau palaikytų ryšius su Libe komitetu, kad dirbtų ir neformalių pagrindų, siektų reguliariai keistis informaciją. Mes e, siūlome surenkti dar vieną posėdį, kuris pratestų mūsų darbus. E, per e, laikotarpius, kai jau pirmininkaus kitos valstybės. E, susitiki, tokie susitikimai būtų rengiami tokiame pačiame formate, galėtume pasisakyti apie tai, kas jau pagerėjo, ką dar reikia pagerinti. Ir mano nuomonė tai sukurtų papildomas vertės politiniam vertinimui. Uh, agentūrų darbo, agentūrų, kurios veikia laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje - Europolo, Eurojusto, Frontexo ir Šengeno institucijų. Mes visi esame parlamentų nariai, taigi kalbame apie parlamento priežiūrą ir mes turime niekuomet nepamiršti, kad atstovaujame piliečiams. Buvo padaryta Lisabono sutartyje labai daug svarbių uh, E, sprendimų. Jis įgaliojo, kaip jau sakiau, ši sutartis kalba ne tik apie vidaus rinką, ne tik apie bendrą valiutą. Dabar vis, visas, visa sėkmė Europos procesų priklauso nuo pagrindinės minties įgyvendimo, pilietybės idėjos įgyvendimo ir mes turime žengti į priekį. Pirmiausia, mes turime suvokti, kokios egzistuoja ribos. Keletą kartų buvo pasakyta, kad kol kas nėra viskas aišku. Institucijos ir agentūros susijusios su laisvės saugumo ir teisingumo erdve nepakeis valstybių narių prerogatyvų šiose, šioje, šioje srityje. Jų tikslas koordinuoti ir bendradarbiauti, užtikrinti koordinavimo ir bendradarbiavimo priemonės, bet jos nesikiš į valstybių narių veikimo erdvę. E, jos sieks taikyti tik tai bendrus tikslus ir bendras priemonės. Atrodo tai gana sudėtinga, tačiau jau nemažai padaryta per gana trumpą laiką. Mes pradėjome vos prieš 25 metus. Tuomet buvo padarytas pirmas žingsnis, e, pradedant kurti Šengeno sistemą, prasidėjo viskas nuo penkių valstybių narių, o dabar erdvė šį išsiplėtė beveik į visą Europos Sąjungą ir yra net e, ne valstybių narių, kurios dalyvauja. Buvo papildomi dokumentai priimti Dublinė ir e, žengiama toliau. Ir per šį seminarą parlamentų e, atstovai pasakė, kad egzistuoja daug nacionalinių lygių nenoro. Tai kelia tam tikrų problemų. Ir buvo pateikta pavyzdžių, noriu paminėti prokuroro pareigybės atvejį. Ispanijai dar pirmininkaujant buvo surinktas seminaras kurio tikslas buvo pristatyti šią instituciją svarbę. Buvo kalbam apie jos perspektyvas įsigaliojus Lisabono sutarčiai, kadangi ši institucija susijusi su Europos integracijos logika. Galvojame apie bendras problemas ir apie sprendimus kurie gali būti rasti tik tai europinėme lygmenyje. E, Europos, nesakoma, kad reikia būtinai Europos masto baudžiamojo kodekso ar baudžiamosios teisės, tačiau reikia tam tikro principų derinimo teisinių sam, savokų, institucijų veiklos derinimų tam, kad rastume e, sąryčio taškus, kad galėtume uh, e, apibriežti veikas, už kurias bus baudžiama, galima būti, e, už kur, kurias būtų galima taikyti bendra, bendrus europinius reikalavimus. Ir mes e, turėtume galvoti, kad ilgalaikėje perspektyvoje e, rasime tam tikrą sprendimą. Reikia mums ir toliau dirbti kartu, ne tik tai techniniu lygmeniu, kuris labai sudėtingas, nes tai yra sudėtinga veiklos sritis, niekas dėl to neturi abejonių ir nesiginčia. Lisabono statis nepalengvino mums gyvenimo, netgi priešingai atsiranda e, tam tikri instituciniai dalykai, kurie yra keliantis kur kas didesnius reikalavimus, didesnius negu bet kada anksčiau ir mums reikia sutelkti pastangas, e, siekti bendrai veikti reguliariai, kad galėtume suteikti praktinį svorį tam tikroms priemonėms, kurios susijusios su piliečių teisėmis. Bet aš kalbu kaip sakiau, ne tik apie techninius, bet ir apie politinius dalykus. Mes turėtume e, siekti, kad žmonės sužinotų daugiau apie tai, ką mes čia darome. Vakar ir šiandieną e, pamatėme, kad yra tam tikro nesusikalbėjimo, nesupratimo. Kartais ir savo turime paaiškinti, kas yra tiesa ir kas ne dėl Lisabono starties ir institucijų ar agentūrų, kas pavyzdžiui teisinga ir ne apie Frontexą kalbant ar Šengeną. Mes turime pirmiausia patys savo išsiaiškinti, ką, tai, ką visi tie dalykai reiškia, tada tik tai galėsime aiškiau pasakyti piliečiams, nes jie iš tikrųjų neturi jokio supratimo apie tai, kas čia vyksta. Taigi turėtume kalbėti su piliečiams, uh, E, bendrai stengtis jiems pasakyti, kad jie mums rūpi, kad svarbiausia ir yra jie, svarbiausia yra pilietybė, pagrindinės teisės ir mes bandome tarp institucinį, tarp parlamentinį formatus bendradarbiavimą užtikrinti tam, kad kuo geriau pasitarnautume piliečiams. O dabar suteiksiu žodį poniai Olgai Eshijen, kuri yra Belgijos senato narė. O po to dar e, bus galima pasisakyti per paskutinę diskusiją. Dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį kaip buvusi Europos parlamento narė, norėčiau pasveikinti jūs visus. Aš kaip tik dabar dirbu Belgijos senate, su Belgijos atstovė. Tai, ką pasakė mano kolega, iš tiesų viskas yra labai reikšminga. Ir yra labai svarbu, kad ES priimti priimtos nuostatos, priimti kažkokie sprendimai ne visuomet yra vertinami taip, lik jie būtų pakankamai skaidrus. Todėl yra tam tikrų problemų siekiant įgyvendinti mūsų tikslus, ypač kalbant apie ekonominius dalykus ir pavyzdžiui apie priežiūrą bei piliečių laisvių apsaugą. Taigi čia dar reikia siekti daugiau skaidrumo, daugiau atsakomybės. Ir aišku, kad dėl šių trūkumų piliečiai mumis iki galo nepasitikė. Taigi yra būtina, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai bendradarbiautų ir žengtų su mumis vienu keliu. Parlamentinės priežiūros klausimas yra susijęs su didesniu veiksmingumu, nesvarbu apie kokią organizaciją kalbėsime, ar apie Europolą, ar Eurojustą, nes nuo tų organizacijų įsteigimo iki šių dienų tikrai įvyko daug pokyčių, įvyko daug svarbių dalykų. Kalbant apie demokratinę priežiūrą, reikia pabrėžti, kad yra labai svarbu, kad Europolas ir toliau liktų skaidrus ir prisimtų atsakomybę. Ir aišku, jis turi būti atskaitomingas ir Europos parlamentui, ES institucijoms ir nacionaliniams parlamentams. Todėl E, negalima toleruoti tokios situacijos, kad vyriausybės nepakankamai vertina parlamentus arba, pavyzdžiui, ir Europos parlamentą. Kalbant apie užduočių ir įgaliojimų pasiskirstimą, taip pat reikia e, nepamiršti, kad nacionaliniai parlamentai dažnai skundžiasi, kad trūksta priežiūros priemonių. Jau Anksčiau kalbėjome apie tai, kad mums reikia tam tikros institucinės struktūros, kuri padėtų veiksmingai vykdyti parlamentinę priežiūrą. Pasiūlymai, kurie atsispindėjo Lisabonos sutartyje, neprieštarauja nacionalinių parlamentų dalyvavimui parlamentinės priežiūros procese. Tačiau svarbiausia čia būtų nustatyti Europolo pagrindinius uždavinius. Ir aišku, toje priežiūroje turėtų dalyvauti ir nacionaliniai parlamentai. Tačiau esminis klausimas yra, kaip galėtų uh, susiklostyti santykiai, kokie turėtų būti santykiai tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Iš tiesų būtų svarbu, kad šie santykiai būtų kiek įmanoma glaudesni ir veiksmingesni, nes mes neturime pamiršti, kad mes čia kalbame ne tik apie kažkokių specialistų seminarus, mes kalbame apie politinius sprendimus, apie tai, kaip turėtume pasiekti daugiau. E, pridėtinės vertės politinių sprendimų procese. Taip pat turime užtikrinti didesnę piliečių prieigą prie informacijos, suteikti jiems geresnę informaciją. Taip pat yra labai svarbu, kad piliečiai pasitikėtų tiek nacionaliniais parlamentais, tiek Europos parlamentu. Biudžeto kontrolė jau yra vykdoma Tačiau ar tai yra parlamentinės priežiūros esminis dalykas? Galbūt daugeliu atveju taip yra, tačiau nacionaliniai parlamentai turėtų vykdyti savo užduotis kaip e, nacionaliniai na, na, nacionaliai tautų atstovai, tautų, tautos išrinktieji. Taigi, esminis klausimas yra, ar reikalingas bendras komitetas, kuriame veiktų Europos parlamento ir nacionalinių parlamento atstovai. Jeigu bus sukurtas toksai komitetas, kaip dažnai turėtų susitikti to, to komiteto nariai, kokias teises turėtų turėti to parlamento nariai. Galbūt kiekviename nacionalinėme parlamente turėtų būti įkurtas Europolo klausimus nagrinėjantis komitetas. Tai yra tokie esminiai klausimai, kuriuos reikia atsakyti. Ir aišku, reikia visuomet iš visų, visų veiklų daryti tam tikras išvadas, kad nebūtų taip, kad eilinio susitikimo metu būtų kalbama apie tai, kad nebuvo pasiekta jokios pažangos. Lisabono sutartyje yra kalbama apie tai, kad nacionaliniai parlamentai turi e, vertinti Eurojusto e, veiklą. Taigi čia mes vėl turėtume siekti daugiau skaidrumo Čia turime e, remtis Lisabonos starties 86 ir 70 straipsniai. E, taigi nacionaliniai parlamentai turi būti informuojami apie Eurojusto veiklą. Tai reiškia, kad mes jau turime atitinkamas priemonės, pagal kurias būtų galima vykdyti parlamentinę priežiūrą. Tačiau vėlgi kyla klausimas, kas nacionaliniuose parlamentuose bus atsakingas už tą priežiūrą, kas turės e, vertinti ataskaitas ir panašiai. Galbūt čia vėl e, reikės kalbėti apie e, kažkokį bendrą supratimą, nes jeigu mes norime įvertinti ataskaitas, tai mes turime tarpusavėje diskutuoti apie tai, kokie lūkesčiai yra siejami su tokia priežiūra. Iki šiol situacija buvo tokia, kad taryba prieš steigdama Eurojustą tik informavo parlamentą apie tai, iki šiol jį taip pat tik informuodavo apie Eurojusto veiklą. Todėl aš norėčiau, kad mes iš naujo nagrinėtume tokius klausimus apie 2002 metų tarybos sprendimo 32 straipsnio išplėtimą, kalbant apie geresnį nacionalinių parlamentų įtraukimą. Galbūt mes turime kalbėti apie sustiprintą parlamentinę priežiūrą, galbūt turime vėlgi vertindami Eurojustą sukurti bendrą kažkokį komitetą, kuris vertintų jo veiklą. parlamentinė priežiūra yra tikrai labai svarbus dalykas ir reikia pabrėžti, kad tai yra priežiūra, kurią vykdo piliečių išrinkti atstovai. Taigi tokiu būdu mes galėtume e, suteikti daugiau garantijų piliečiams, kad steigiant e, atitinkamas institucijas yra atstovaujama ir jiems, jų nuomoniai. Taigi mes norime kiek įmanoma daugiau garantijų suteikti piliečiams, kad jie e, žinotų, kad jų teisės iš tiesų yra ginamos, taip pat jų demokratinės laisvės yra ginamos ir jie turi teisę jomis naudotis. Šioje didelė, didelėje erdvėje, kurią sudaro 27 valstybės narės, demokratinė priežiūra e, turi būti vykdoma labai atsakingai ir skaidriai, kad nebūtų pažeistas piliečių pasitikėjimas mumis. Ačiū uždėmesi. Ačiū. O dabar turime dar kiek, kažkiek laiko diskusijai. Pirmiausia, pasisakys senjora Dižirolemo iš Italijos senato. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų posėdžių metu iškelti klausimai rodo, kad ir Europos ir nacionalinių lygių laisvės žmogaus teisės, kova su terorizmu, kova su neteisėta migracija, migracijos politika apskritai, visos šios rytis yra tarpusavėje susirusios. Ir nėra tokios valstybės narės, kuri turėtų visas geriausias priemonas, kad pati viena savo jėgomis susidorotų su problemomis išvardytomis esrityse. Todėl agentūrų darbo mastas vis plečiasi. Agentūroms reikia ne tik tinkamų darbo priemonių, bet taip pat ir finansinių šaltinių. Šir jos taip pat privalo tinkamai bendradarbiauti su nacionalinėmis struktūromis. Apie tai aš sakiau, kalbėdama vakar apie Frontexą. Aš manau, kad Frontexas turėtų papildyti Eurojust Europolo pastangas, todėl didesnis bendradarbiavimas, spartesnis pasikeitimas informacija yra reikalingi dalykai, nes tik tokiu atveju galėsime sėkmingai kovoti su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Išorės sienų kontrolė. Mes turėtume galvoti, ką daryti su tais, kurie, būdami beviltiškoje padėtyje savo šalyje, vyksta į Europą. Bet reikia galvoti apie kitą dalyką. Pavyzdžiui, Italija yra tiesiog priešakinėse linijose, į ją labai daug atvyksta migrantų iš kitur. Ir vakar Europos parlamento Italijos delegacijos narys man sakė, kad reikia subalansuoti pamatinių teisų apsaugą ir saugumą. Tai pamatinės teisės yra kritinės svarbos dalykas ir Europos pareigūnai tam tikrų lygų privalo užtikrinti jas. Todėl mums reikia garantijų, mes turime užtikrinti, kad visos sryšioje srityje veikiančios tarnybos būtų tinkamai prižiūrimos. O tai savo ruoštų reiškia, kad kontrolės ir priežiūros darbe turi dalyvauti visų valstybių narių parlamentai. Nebejotinai būtina atsižvelgti ir į labai tas įvairias sąlygas, kurios egzistuoja skirtingose valstybėse narėse, kad galėtume gerai vykdyti politiką, pavyzdžiui, nužymėtą Stoholmo programoje. Paskutinė konferencija surenkta Europos parlamente kreipėsi į Europos komisiją, kad būtų pateikti dokumentai dar prieš komisijai pateikiant uh, teisės akto projektą. Nes manau, mums bendromis jėgomis reikia ieškoti praktinių gerų sprendimų bet tam reikia suderinti ir valstybių narių politikas. Mes bandome sukurti veiksmingą bendrą erdvę ir tai įmanoma padaryti sutelkus pastangas. Ponas Karydis iš Graikijos parlamento. Dėkoju. Ši dviejų dienų diskusija iš tiesų buvo gera patirtis mums visiems. Ir viena išvada galėtų būti, kad ES šioje svarbioje saugumo laisvių ir teisių erdvėje, šioje erdvėje turėtų kiek įmanoma greičiau siekti pažangos, nes dar yra sričių, kuriuose mes atsiliekame ir manau, kad kaip tik parlamentai turėtų prisimti atsakomybės, kad kiek įmanoma greičiau pasiektume pažangos. Taip pat, aišku, per šias dvi dienas mes galėjome prieiti prie išvados, kad ES institucijos ir visos priemonės, kurios saugo piliečius, pažiūrėjau, organizuoto nusikalstamumo, nelegalios migracijos ir panašiai, kad būtent e, šiais klausimais mums reikia bendros Europos politikos, kuri padėtų geriau užtikrinti žmonių teisės. Mes turime geriau ginti savo europinės vertybės. Yra labai svarbu, kad šiandien e, išvykę iš šio posėdžio mes visi e, tikriausiai būsime supratę, kad valstybės narė susiduria su skirtingomis problemomis. Yra tokių šalių, pavyzdžiui, kolegė iš Italijos kalbėjo apie Italijos problemas, yra tokių šalių kaip Graikija, kurios e, susiduria su ypatingai didelio masto nelegalia migracija, su priekyba e, narkotikais ar organizuotų nusikalstamumu. Taigi čia neturime tik tai žodžiu kalbėti apie europinį solidarumą. Ta europinį solidarumą turime įrodyti darbais, mums reikia politinių sprendimų, mums reikia finansinių išteklių tam tikrų sprendimų įgyvendinimui. Taigi mums yra labai svarbu, kad mes galėtume tinkamai apsaugoti ES išorės sienas. Taip pat labai svarbu, kad Turkija svarbu paminėti tai, kad Turkija ir toliau e, vykdo E, tam tikras karinės operacijas viduržėme e, jūros erdvėje. Taigi mes, pavyzdžiui, į tokias problemas turime reaguoti vieningai ir pabandyti pasiekti tam tikrų susitarimų pasirašymą. Bet aišku, dė, prieš dėrybas dėl tų susitarimų mes turime atrasti bendrą poziciją tarp mūsų ES narių. Kalbant apie Frontex ir Europolą, aš galiu pritarti e, kolegoms, kurie kalbėjo prieš mane apie tai ir manau, kad jeigu ES piliečiai nesijaus saugus, tai mes nuolat susidursime su e, rasizmo pavyzdžiais. Todėl manau, kad mes turime stiprinti piliečių pasitikėjimą institucijomis ir manau, kad čia turėtume prisimti visi atsakomybę ir Europos parlamentas, ir nacionaliniai parlamentai. Mes turime pabandyti e, kažkaip užpildyti tą spragą, apie kurią byloja visos studijos, visi tyrimai. Ta spraga ar tą prarąją mes turime e, užpildyti taip, kad pateiktume teisingus atsakymus savo piliečiams, kad užtikrintume e, jiems jų saugumą. Taigi negalime kalbėti tik apie Europos ekonominę politiką ir bendrą valiutą. Mes turime rūpintis ir kitais dalykais, turime vykdyti tas politikas, kurios įtakoja piliečių kasdienį gyvenimą ir jų saugumą. Ačiū. Ačiū. Libė komiteto narė, senjora Gomes. Ačiū, ponė pirmininkė. ši diskusija iš tiesų buvo labai naudinga ir manau, kad mes ir ateityje turėtume organizuoti tokius susitikimus, turime dažniau matyti su savo kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Diskusijose per šias dvi dienas paaiškėjo, kad yra pasiekta labai daug pažangos, nes Pavyzdžiui, dar prieš du dešimtmečius niekas nebūtų galėjęs pagalvoti apie tai, kad mes būsime tiek daug pasiekę, atsisakę tiek daug tradicinio e, valstybių suverenumo. Todėl mums, parlamentarams, yra labai svarbu e, išvengti tokios situacijos, kad mes nuolat turime teisintis, kad reikalinga ta pažanga, kurios buvo pasiekta. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie tokias būtinybės kaip Europos prokuratūra. Mes gyvename globalizacijos laikotarpiu, gyvename. E, tokiu laikotarpiu, kai organizuoto, organizuotas nusikalstamumas e, naudojasi įvairiomis galimybėmis ir turi vis daugiau galimybių plisti ir be tokių priemonių, kaip pavyzdžiui Europos prokuratura, mes nepajėgsime užtikrinti ES piliečių teisų apsaugos, saugumo ir laisvių. Buvo daug kalbėta apie Šengeno erdvę. Kolega Karlos Koelio labai aiškiai pabrėžia, kad Šengeno erdvės esmė yra apsaugoti ES pilietį nuo pavojų iš išorės. Tačiau kartais mes pamirštame viduje slypinčius pavojus. Man atrodo, kad kaip tik Europos prokuratūra galėtų kovoti tiek su išoriniais, tiek vidiniais pavojais. Ir galėtų kaip tik veikti tose sritise, kuriuose iki šiol buvo nustatyti tam tikri trūkumai, spragos. Ir manau, kad mes čia turime kalbėti ne tik apie parlamentinę priežiūrą, bet taip pat turime e, pasirūpinti tuo, kad kad valstybės narės kiek įmanoma mažiau prieštarautų atitinkamiems sprendimams, atitinkamoms priemonėms, pavyzdžiui, tokioms kaip Europos prokuratura. Europolas, Eurojustas, Frontexas ar Šengeno erdvė jau įrodo, kad yra įmanoma bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis ir įrodyti joms, kad e, yra sukurta pridėtinės vertės bendros saugumo ir laisvių erdvės kūrime. E, ačiū, ačiū, ponia pirmininkė. Įdėmiai klausiausi daugelio įdomių pranešimų ir tos diskusijos, kuri vyko per pastarąsias dvi dienas. Nėra abejonių, kad Europai reikia institucijų, kurios užtikrintų dar nors sklandų funkcionavimą. Kita vertus, turime elgtis apdairiai ir atsargiai, nes administracija, biurokratija turi tendenciją daugintis. Todėl dėrėtų vadovautis kukliais tikslais. Ir dėl šios priežasties gana skeptiškai galvoju apie Europos prokuratūros steigimą. Tokia pareigybė ir institucija, neturinti tam tikrų teisinių priemonių, negalės tinkamai dirbti. Mano galva labai svarbu būtų išnaudoti turimų institucijų gebėjimus ir išteklius. Ypač reikėtų imtis priemonių, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas tarp valstybių narių generalinių prokuratūrų. Nes pats esu patyręs, kokie šioje srityje trūkumai pavyzdžiui, teisinės pagalbos sritis ir jos teikimas. Kitaip sakant, neturėtume kurti naujų institucijų, o geriau pasinaudoti tomis, kurios jau veikia, nes kitaip, manau, biurokratija neleis mums tinkamai bendradarbiauti. Lybė komitetas, senior Telehamidė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad esu labai palankiai nusiteikęs padarytų išvadų atveju. Ir tikrai reikėtų galvoti apie ateities diskusijas ir procedūras, kurios leistų tinkamai prižiūrėti, kaip veikia agentūros. Galėtume galvoti apie tą formatą, kurį svarstėme, kai kalbėjome, kai dėrėjomės dėl Europos parlamento. Galėtų būti kažkoks tai, pavyzdžiui, bendras um, komitetas, kurio darbe dalyvautų Libė komiteto nariai ir taip pat atitinkamų nacionalinių parlamentų komiteto atstovai. Kitas dalykas, kokio formato tai būtų komitetas, kiek kartų per metus jis susitiktų. Jis galėtų susitikti du kartus per metus ir papildomai tiek, kiek reikėtų. Toks bendras komitetas galėtų dirbti Bruselėje ir svarstyti biudžeto, biudžeto projekto atitinkamų skyrių bei biudžeto vykdymo klausimus, aptarti metinę veiklą vienos ar kitos institucijos. Be to, toks komitetas galėtų svarstyti tolesnius veiklos planus ir tų planų įgyvendinimą. Dar vienas rytis tai yra direktorių ir pirmininkų vadovaujančio agentūroms ar institucijoms skirimas irgi būtų jų darbo sritis. Nepamirštant, aišku, papildomų susitikimų, kurie gali būti, galėtų būti rengiami susiklošius nepaprastosioms aplinkybėms. Turiu pasakyti, kad reikėtų analizuoti ir pačių agentūrų teikiamą informaciją. Libė komiteto narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad suorganizavote tokį klausimą, tokį posėdį, nes nebejotinai nacionaliniai parlamentai šiuo būdu geriau supranta kokius klausimus sprendžia Europos parlamentas ir galima tokiu būdu išsklaidyti tam tikras abejonas dėl vienu ar kitų dalykų, nes jūs, pirmininkė, pats pažymėjote, kad ne visiškai aiškiai suvokiamos atskirų institucijų galios ir veikimo sritis. Norėčiau prisiminti, ką pasakė kolega iš Italijos prieš porą minučių. Nacionaliniai parlamentai nėra atsakingi atskiriems ministrams. Jie atsakingi ir atskaitingi savo rinkėjams. Aišku, yra tam tikros sutartys sudaromos, yra draugystės susitarimai. Ir nebejotina, kad šiame parlamente gerai žinoma, kaip visa tai veikia. Lybė komitetas per pastaruosius mėnesius svarstė Italijos ir Libijos draugystės susitarimą, bet taip pat svarstė, kaip vyksta dėrybos tarp Libijos ir tarybos. Jūs žinote, kad informacijos apie šį susitarimą gauti nėra lengva, O mūsų komiteto žmonės bandė faktiškai tiesiog spręsti myslės, kuriomis apauga dėrybos dėl tokio susitarimo. Nebejotina, kad procedūra nėra tinkamai sutvarkyta. Ir šiuo atveju nenorėčiau nieko užgauti, bet kalbėti apie tai, kad mes turėtume veikti budrai. Pirmininkas. Na kągi, baigėsi jau mums skirtas laikas daugiau regis niekas nenori pasisakyti, todėl manau galime apibendrinti visą tai, kas vyko ir norėčiau pirmiausia pats padaryti kai kurias išvadas. O svarbiausia, neketinu dabar reaguoti tai, kas buvo pasakyta Manau, kad svarbiausias dalykas yra pasimokyti vieniems iš kitų, išklausyti vieni kitus, nes pasikeitimas nuomonėmis buvo labai mus turtinantis. Ir atskleidžia geriau įvairių klausimų esmę, kuriuos, klausimų, kuriuos svarstėme esmę. Kruopšiai viską žymėjomės ir tikiuosi, bet galiu tik tikėtis, kad Visą tai, ką mes čia kalbėjome, taps praktiniu darbu. Ar čia Europos parlamente, ar nacionaliniuose parlamentuose bus pasinaudota mūsų diskusijų medžiaga, kad galėtume geriau atlikti savo darbą mūsų svarstomoje srityje. Ir apibendrindamas, galiu pasakyti, kad dėlėtų nepamiršti kai kurių aspektų, apie kuriuos kalbėjo daugelis šio renginio dalyvių. Todėl pasakysiu štai ką. Pirmiausia, laiko veiksnio svarba. Laikas yra svarbus dalykas. Taip, mes džiaugiamės, kad per tokį trumpą laikotarpį padaryta didžiulė pažanga Kai kurios institucijos prieš 15 metų, kaip pavyzdžiui Frontexas, dar neegzistavo, o dabar gerai veikia ir turi veikti toliau. Nes jo darbas naudingas. Ir natūralu, kad svarstant Frontexo darbą daug pasisakė Ispanijos, Italijos, Graikijos, Maltie, Maltos atstovai ir jų nuomonė reikia įsiklausyti kur kas labiau negu kad į šiaurės šalių nuomonę. Tokia yra realybė. Frontexas buvo sukurtas 2004-aisiais, pradėjo veikti 2005-aisiais ir tikrai galime šiandieną tvirtinti, jog Frontexo sukūrimas davė naudos. Nors nebejotinai gali būti reiškiamas nepasitenkinimas, kad laiveliais ir laivais plūsta migrantai iš kitų žemynų. Bet nepaisant šios sudėtingos migracijos ryties, tikrai pasiekta pažangos. Mes dabar turime galvoti, kaip įgyvendinti Lisabonos sutartį per artimiausius penkis metus, kaip patobulinti Frontexo, Eurojusto Europolo veikimą. Ir komisija nebijotinai iš savo pusės turi padaryti jai priskirtinus darbus, kad galėtume šių agentūrų darbą sutvarkyti naujomis Lisabono sutarties sąlygomis. Taigi, laikas yra svarbus faktorius, bet mes turime visus įrankius, visas priemonės, tokias kaip solidarumas, proporcingumo principas, solidarumo principas, kurių pagrindų galime veikti. Bet solidarumas, pavyzdžiui, kaip principas kartais pamirštamas. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti pagalbą toms valstybėms narėms, kurios atsiduria sudėtingose situacijose migracijos srityje. Galėtume paminėti ir Graikijos neseną pavyzdį. Todėl, manyčiau, reikėtų labiau spausti tarybą ir komisiją, kad daugiau dėmesio būtų skiriama solidarumo principų praktiniam taikymui. Frontexas irgi turėtų nepamiršti šito principo, nes jis dabar yra atsakingas už ES išorės sienų apsaugą ir turėtų veikti Lisabono sutarties pagrindu. Lisabono sutartis jau įsigaliojo. Ji tikrai įsigaliojo, sako pirmininkas. Ir negalime prieš tai užmerkti akių. Todėl įsipareigojimai ir veikla turi būti atitinkamai sutvarkyti. Turiu pasakyti, kad daug buvo teikiama iniciatyvų ir pasiūlymų per šias dvi dienas, kuriais siekiama patobulinti mūsų svarstytų agentūrų darbą. Aš jūs labai kruopšiai pasižymėjau, daugelis jų svarbus, nes jų pagalba bus galima pagerinti aptartų institucijų veiklą. Tačiau kitas dalykas, kad nacionaliniai Parlamentai irgi turi dalyvauti nuolatinėme priežiūros procese. Tada atskaitomybės, teisėtumo ir skaidrumo kriterijai bus tenkinami. O svarbiausiagi, kad tos institucijos skaidriai veiktų ir būtų užtikrinta jų atskaitomybė net ne prieš mus, o prieš visos Europos piliečius ir dar viena politinio pobūdžio išvada. Tai bus mano galutinis žodis. Ir jie būtų tokia. Jeigu mums pavyktų susidoroti su šiuo didžiuliu darbu, o rizika irgi didelė, nes rizika kokia? Populizmas, ksenofobija, baime, nežinomybės, baime kad kažkas pasibels į jūsų duris, kas tai bebūtų, užsieniečiai ar šiaip prašalaičiai. Jeigu mes pasiduosime toms baimėms ir fobijoms, tai jokių būdų mes nesugebėsime veikti šiomis globaliomis sąlygomis, nes pasaulis, pasaulio globalizacija tebe vyksta ir niekas negryž atgalios. Ir mes turime derintis prie tų naujų sąlygų. Jeigu norime kad veiktume geriau ir kad Europos parlamentas veiksmingiau kovotų su įvairiomis fobijomis ir populizmu, tai turime užtikrinti, kad atitinkamai bus veikiama nacionaliniu lygiu. Ir nacionalinės politikos, kurios yra formuojamos ir įgyvendinamos, padės mums užkirsti kelią rasizmo stiprėjančioms apraiškoms. O kad jos stiprėja, aiškiai rodo pastarųjų metų vieno ar kito lygio rinkimai mūsų šalise. Taigi, gerbėmėjai delegatai, leiskite man jums dabar padėkoti už jūsų bendradarbiavimą, už aktyvų dalyvavimą politiniuose procesuose, nacionaliniu ir europiniu lygiu, o dabar galutiniam žodžiui perduosiu galtinį žodį perduosiu Belgijos senato atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad svarbiausias dalykas, jog testume darbą, susitiktume ateityje. Ir tai, kad šiandieną baigiame darbą, nereiškia, kad nieko nebeveiksime ateityje. Darbas turi būti teisiamas Ir visi tie procesai turi tapti mūsų darbo tvarkės prioritetais. Daug buvo apie tai kalbėta ir mums rūpi, kas vyksta prie mūsų išorės sienų, kokiu priemomu įmamasi mūsų viduje ir norėčiau padėkoti nacionaliniams parlamentams už indėlį į mūsų bendrą darbą, bendrą kursą Ačiū visiems už dalyvavimą. Ačiū, kad atvykote.